Buenos días. Good day, everybody, dear colleagues. If you don't mind, I think it's fair that we get. Labas rytas, mėly kolegos. Manau, visai protinga būtų jau pradėti posėdį, nes darbo tokia tikrai išsami. Tiek šiandien, tiek rytoj. Daug darbų turime nuveikti. Posėdžiai tiek ryte, tiek po piet Šį kartą Piliečių laisvių teisingumo ir vidaus reikalų komitete vyks. Ir darbo tvarkė tikrai daug klausimų. Pirmiausiai, turėtumėm patvirtinti darbo tvarkę. Jeigu neprieštaraujate, bus šiek tiek pakeitimų. Lybė komiteto šiandienos posėdžiui. Pradėsime nuo 16 klausimo. Vizų reikalavimas trečiųjų šalių piliečiams. Ponas e, Dijas Demera pristatys padėtį naujausią, maždaug po 9.15 netrukus. Paskui pereisim prie trečio darbo tvarkės klausimo tarybai pirmininkančios Danijos išvadas, išvados teisingumo ir vidaus reikalų srityje. Pas mus vieši Danijos teisingumo ministras Mortinas Botskov. Sveikiname su juo ir išgirsime naujausią vertinimą šio pusmečio. Jeigu niekas neprieštarauja, būtent taip ir keičiame darbo tvarkę ir ją tvirtiname ir dabar pirmininko pranešimai. Pirmiausia, e, trišalių dialogų naujausia padėtis. Pirmiausia, Cecilija Vikstram, kuri atsakinga už Dublinas 2 reglamentą. Ar norėtumėte pasidalinti trumpai informaciją? Thank you, Chair, for giving me this opportunity. Ačiū, ponė pirmininkė, už suteiktą žodį, už galimybę padiskutuoti su jumis ar apskeisti informaciją su jumis, kiek pažangos padarėm, ar galbūt geriau būtų sakyti, e, nepadarėm. E, vakar susitikimas įvyko, šešių valandų trukmės jis buvo maždaug ir noriu priminti, jog paskutinį kartą TVR tarybai sustikus Luksemburgui Būtent tokia dvasia iš tikrųjų ir dirbome visų dėrybų metu susijusiais klausimais. Ir jeigu būsiu tikrai labai atvira ir sažininga su jumis, turiu pasakyti, kad taryba nenori, nepasirengusi dėrėtis nenori bendros sprendimo prieimimo procedūros matyti. Norėtų grįžti prie tų laikų, kai taryba formuodavo darbo tvarkę politinę ir mes tik tai turėdavom palinksėti galvomis ir padėkoti tarybai už tai. Dabar juk nebe taip viskas yra. Bendro sprendimo prieimimo procedūra reiškia, kad turi vykti dėrybos, e, turi būti daromos nuolaidos abiejų pusių, reikia susitarti. Ir štai matau šešėlinę, viena iš pranešėjų Silvija yra salėje tikrai galiu pasakyti, kad puikiai padirbėjome kartu su šešėliniais pranešėjais, mes tikrai stengiamės pasiekti kokiu nors rezultatų. Ir jau tikrai metas užbaigti diskusijas dėl šio dosie, nes jau diskutuojame apie tai maždaug nuo 1999 metų, nuo Tamperės susitikimo, kai buvo sutarta numatyti, mm, suform, suformuoti bendrą ES prieglapšio sistemą dabar solidarumas jau lik ir prarado savo um, prasme šiam kontekste. Ir nebe, nebepavyksta susitarti, prisijimti reikiamą atsakomybę. Po šešių tų valandų dėrybų vakar kai mes jau tikrai praradom viltį dėl daugelio dalykų, rėmėm kalbėtis tiesiog dėl bendro požiūrio, dėl noro susitarti, rasti kompromisą. Ir toliau liko neišspręstų klausimų, pavyzdžiui, dėl nelydimų nepilnamečių. Čia tikrai nemažai tokių asmenų yra ir nenorime, kad jie tiesiog laisvai judėtų tarp vienos valstybės narės ir kitos. Taigi, jeigu kalbam apie bendrą požiūrį prieglopšio steikimo srityje pagal Dublino reglamentą, visa tai vertintina kaip nesėkmė mums visiems. Niekas iš situacijos nelaimi. Ir dabar pirmininkaujanti Danija, e, jos ambasadorius e, ketino korepere rytoj aptarti šį klausimą, bandys kaip nors pasiekti, kiek manoma daugiau, bet galima pasakyti tik tiek, kad arba sutiks korepero atstovai su tuo, arba ne, net nežinau aiškaus atsakymo dabar. Tiesiog turėkite galvoje, kad e, viskas vyksta tokia dvasia, kaip kad vyko TVR tarybos susitikimo metu Luksemburgė. Tikrai labai liūdnas laikotarpis prasidėjo Europai, nes e, bendros europinės dvasios nebėra ir reiktų ją stiprinti, iš tikrųjų, gražinti reiktų solidarumo sampratą. Nes solidarumo savoka turėtų reikšti, ką nors ir tarybai. Ačiū. Ačiū, ponė Vikstrom, už šiuos trumpus, bet sakyčiau, dramatiškus pastebėjimus apie tai, kokia yra dabartinė padėtis ir kokia yra padėtis susijusi su Dublino antrojų reglamentų. Mes, aišku, daugiau dar apie tai girdėsime, kai kalbės pirmininkaujančios Danijos atstovai. Ir turėsime laiko viską aptarti. Yra skirtas atskiras darbo tvarkės punktas Danijos teisingumo ministro pasisakymui. O dabar prieimimo direktyva ir pranešėjas panas Antonijo Masepas. Ačiū pirmininkė. Labai trumpai ir glaustai norėčiau pasisakyti. Priešingai nei kolegė Cecilija ką tik sakė, aš susidariau priešingą įspūdį, man atrodo, per ambasadorių Mikelsenų. Uh, Taryba tikrai stengiasi, kaip įmanoma, labiau suartinti mūsų pozicijas. Per diskusijas tikrai tos pastangos buvo. Ir vakar vakare jau mes iš principo pasiekėme susitarimą. Na ir kaip sakė Cecilija, tai reiškia, kad rytoj koreperas suteiks pirmininkaujančiai Danijai reikiamus įgaliojimus išspręsti e, šią problemą. Taigi, kalbant apie prieglopšio klausimus ir 22 straipsnį be abejo pirmininkaujantį Daniją turi turėti atitinkamus įgaliojimus ir žinome, kad e, ambasadorius e, Mikelsen turi visus reikiamus gebėjimus e, tarpininkauti sprendžiant šios, šioms diskusijoms. Svarstomi klausimai yra susiję su prieglopšio prašymais ir valstybių narių priimamais sprendimais ir kada mm, yra leidžiama sulaikyti asmenis. Taigi yra likusių neišspręstų klausimų ir jeigu bus pasiektas sustarimas korepere e, rytoj, tai 27 dieną vis dar pirmininkaujant e, Danijai vyks trilogas ir tada jau galėsime galutinai išspręsti uh, šį klausimą, taigi norėčiau padėkoti pirmininkaujančiai Danijai ir ambasadoriui Mikelsen ir jo komandai už visas dedamas pastangas. Jean Lambert, aišku, dalyvauja aktyviai šiame procese ir vakar EPP liberalai ir GUE taip pat pasisakė, labai pasistengė, kad e, būtų suderintos mūsų pozicijos. Kolegė nori pasisakyti ar apie ar to pačiu klausimu, ar jau kitu. Aš noriu tiesiog padėkoti pirmininkaujančiai Danijai pirmininkė. Pirmininkas galbūt vėliau galėtumėte pasisakyti. Danijos ministras pusė dešimt pasisakys. Ir taip pat svarstysime pono Diezdemeras klausimą būtent apie tai ir norėčiau pakalbėti Tarybos reglamentas 539.2001 dėl vizų trečiųjų šalių piliečiams pranešėjas, e, panas Dės Demera, pristatys mums tris tri, trilogus, kurie vyko gegužės 29, birželio 6 ir birželio 18 dieną ir pristatys e, dabartinėje padėtį ir pristatys savo pranešimą. Ačiū, pirmininkė, ministrė. Kolegos, norėčiau pirmiausia pasakyti, kad e, tikrai laikiausi tų įgaliojimų, kuriuos man suteikė Libė komitetas. Iš laikiausi šių įgaliojimų, laikiausi Libė komiteto pozicijos, kalbant apie šio 539 reglamento pežiūrą. Ir pirmiausia, norėčiau padėkoti kolegoms, šešėlinėms pranešėjams už jų paramą ir bendradarbiavimą. Jie tikrai visada mane palaikė šiuose trilogose ir aš taip pat norėčiau padėkoti komisijos ir tarybos atstovams už jų bendradarbiavimą, konstruktyvų bendradarbiavimą ir kompromiso sieki, kaip ir pasakė pirmininkas, vyko trys trilogai, oficialūs trilogai ir dar devyni techninio pobūdžio susitikimai buvo stengiamasi suderinti visų, pozit... visų institucijų uh, pozicijas, laikantis tarp institucinio bendradarbiavimo principų. Aš galiu pasakyti, kad dėrybos tikrai pažengė į priekį. Mes jau pasiekėme sutarimo dėl daugelio aspektų, ypač, pavyzdžiui, dėl sustabdymo mechanizmo. Kol kas e, svarbiausias klausimas, kuriuo nuomonės išsiskiria, Tai yra automatiškumo principas ar kai kurių nuostatų automatinio įsigaliojimo principas. Aš noriu visiems padėkoti už, už padėtas pastangas. Ačiū komisijai, ačiū pirmininkaujančiai Danijai. Ir norėčiau ypatingai padėkoti Danijai už tai, kad pripažįsta, kad iš tikrųjų reikalingas tam tikras automatiškumas aptariamuose procedūrose. Kaip taip pat žinome, kad kalbame apie abipusiškumo aspektus, konkrečiai teisiniai mechanizmai su abipusiškumu susiję yra aptariami ir kaip turėtų veikti šie principai. Europos parlamentas ir mūsų komitetas, kalbant apie abipusiškumo principą, laikosi tokios nuomonės, kad komisija turėtų vykdyti konkrečiais atvejais dėrybais su trečiosiomis šalimis. Ir įtvirtinant apipusiškumo principą reikės daryti tam tikrų pakeitimų prieduose. Iš esmės visos trys institucijos e, sutarė dėl šių klausimų, e, sutarė ir dėl e, aptariamų terminų. Taigi viskas susijęs su konkrečiomis teisėkros procedūromis, kurių reikia laikytis. Dabar dėl laikinų vizos reikalavimų įvedimų. Mes norime vadovautis deleguotaisiais aktais. Ir komisija pateiktų atitinkamą pareiškimą, kuriame būtų numatytos ir dėsnės parlamento galios. Ir mes taip pat e, kalbame apie pakeitimus prieduose ir kai bus padaryti tie pakeitimai, e, tai reglamente bus du priedai. Pirmajame priedė šalis, kuriuoms taikomi visos reikalavimai, antrajame priedė šalis, kuriuoms netaikomi visos reikalavimai. Taip pat e, parlamentas norėtų, kad būtų trečiasis priedas, kur būtų išvengtos šalis, e, kurioms taikomas e, laikin, laikinas visas reikalavimas. Taip pat turėtų būti numatyta data, kada jis turėtų įsigalioti abipusiškumo principas. Kol kas nėra priimtas sprendimas dėl šio laikotarpio parlamento nuomonė, tai turėtų būti 190, atsiprašau, 180 e, dienų. Komisija norėtų, kad tai būtų 18 mėnesių laikotarpis, o taryba dviejų metų laikotarpis. Taigi, uh, pozicijos išsiskiria, bet e, bendro sprendimo nepavyks priimti, kol nenuspręsime, kokią teisėkuros procedūrą turime vadovautis. Aišku, tas laikotarpis priklausys nuo taikomų teisėkuros procedūrų. Kokia yra Europos parlamento pozicija, ko nori parlamentas? Parlamentas nori, kad um, visi klausimai būtų sprendžiami greitai. Uh, taikant apibusiškumo principą, kad procedūros būtų kuo greitesnės. Tai tokia yra padėtis dėrybose. 26 dieną greičiausiai vyks dar vienas e, techninio pomdžio susitikimas. Ne, atsiprašau, iki birželio 26-osios vyks techninis posėdis ir dar vienas trilogas 26 birželio. Tai bus paskutinis trilogas pirmininkaujant Danijai. O dabar galbūt ministras galėtų pasisakyti. Ar girdite mane, ministrė? Uh, klausė kalbėtojas. Taigi, kaip sakiau, Europos parlamentas tikrai mm, labai stengiasi, patė daug pastangų šiuose dėrybose ir norėtume prašyti, kad ir jūs galbūt padarytumėte tam tikrų nuolaidų, kad birželio 26 mums jau pavyktų pasiekti bendrą sutarimą. Tai būtų tikrai gerai. Mm. Praeitą savaitę Žinom, kad nemažai lyjo, kai jūs keitėte Šigeno susitarimą, keitėte 77 ir 17 straipsnius. Tai gal ar blogas, ar geras ženklas, nežinau, ar pavyks dabar mums pavykti, pasiekti bendro sutarimo, aš linkiu Jums didžiausios sėkmės. Ačiū, panadėjus Demera, už suteiktą informaciją dėl reglamento, dėl e, vizų režimo reglamento pakeitimų. Dabar perkime prie kito darbo turkis punkto ir išklausysime Danijos e, ministro stovaujančio pirmininkaujančiai šaliai ataskaitų už e, paskutinį pirmininkavimo etapą. Norime šiltai pasveikinti ministrą Mockotą, kad pristatytų Danijos pirmininkavimo išvadas teisingumo ir vidaus reikalų srityje. Buvo daug darbo nuveikta. Turime aptarti per pastarosius trejus mėnesius vykusius įvykius, ypatingai susijusius su Šengeno teisės aktų rinkiniu. Taigi, ministrė, jums žodis. Pirmiausiai norėčiau padėkoti už jūsų teigiamą Danijos pirmininkavimo įvertinimą ir už tuos orientyrus, kuriuos ką tik paminėjote. Manau, kad savo ruoštų galiu pasakyti, jog bendradarbiavimas buvo puikus. Aišku, jis visą laiką gali būti geresnis, tačiau tikrai galime teikti, kad bendradarbiavimas buvo geras, svarbiausiose srityse pasistumėjome į priekį, toliau siekime pažangos. Pirmininkas minėjo, kad galime grįžti dabar prie atskirų klausimų. Mano kalbos metu gerbiami parlamento nariai per pastarosius mėnesius darbų buvo labai daug ir buvo pasiekta gerų rezultatų, vyko nemažai konstruktyvių darybų visose ligmenyse. Per pastarąsias dienas daugiausia dėmesio buvo skiriama Šengeno vertinimo mechanizmui. Čia parlamento tarybos nuomonės išsiskyrė. Tai nėra labai sveikintinas dalykas. Plenarinių posėdžių salėje diskusijų metu taip pat jūsų komitete šie nuomonių skirtumai labai išriškėjo, todėl norėčiau susitelkti ties šio reiškinio priežastimis ir po to pakalbėti apie bendrai aptartus dalykus. Išgirdome jau įvairių vertinimų, bendrų sąlyčių taškų taip pat e, radome ir apie juos norėčiau dabar pakalbėti. Prieglopščio suteikimo e, sritis e, buvo viena iš kelių svarbių sričių, kuriai Danija per savo pirmininkavimą skiria dėmesio, siekiame sukurti bendrą veiksmingą prieglopščio suteikimo sistemą, kurioje būtų užtikrintos visų prieglopščio prašytojų teisės ir teisinės garantijos būtų suteikiamas tiems asmenims, kurie turi teisę į prieglopstį, ypatingai pažydžiamiausioms asmenų grupėms. Šiame kontekste teigiamai vertinu e, Dublino, su Dublino reglamentu susijusias e, diskusijas. Kolega Vikstrim minėjo, kad vakar vakare vyko dėrybos dėl šių dviejų svarbių pasiūlymų dėl Dublino reglamento. Aš esu įsitikinęs, kad dėrybose buvo pasiekta nemažai pažangos ir jau nedaug trūksta iki galutinio sprendimo. Norėčiau padėkoti, naudodamasis progą, už parlamentui už jų konstruktyvę poziciją darybose dėl atskirų pasiūlymų, tas pozityvus, atviras ir konstruktyvus požiūris, su kurio susidūrėme, leido mums pasiekti rezultatų. Jau šių metų kovo mėnesį pavyko patvirtinti bendrasias taisyklės, pagal kurias sudaromos galimybės skirti daugiau ekonominės paramos pabėgėlių integracijai ir e, sudaromos galimybės didesniam valstybiniam skaičiui iš šios veiksmus įsitraukti. Pažiaugiuosi tuo, kad jau gali prasidėti dėrybos dėl prieglopšio teikimo procedūros direktyvos mūsų užmojai siekia ne tik e, noras stumtis į priekį tvirtinant įvairius teisės aktus prieglapšio tiekimo srityje, tačiau taip pat ir bandant e, demonstruoti daugiau solidarumo tų valstybių atžvilgių, kurios kenčia nuo didžiausių pabėgėlių srautų. Prieš penkerius mėnesius sėdėjau toje pačioje kėdėje kaip šiandien ir pasakiau jums, kad tai yra bendra Europos problema, jeigu griūna prieglopščio teikimo sistema vienoje šalyje. Todėl e, mums tenka bendra atsakomybė ieškoti šios problemos sprendimo. Ta bendra valstybių narių atsakomybė pabrėžia ir vadovų tarybos išvados, kuriuose kalbama apie solidarumo priemonės. Tas išvados buvo patvirtintos kovo mėnesį ir tai yra <clears throat> svarbus signalas tiek uh, mums ES viduje, tiek visam likusiam pasauliui, kurio patvirtinama ES vienybė. Dabar mes bandome gyveninti išvadose nurodomus tikslus vizų reglamento srityje jau prasidėjo darybos gegužės mėnesį su parlamentu ir jos neblogai juda į priekį susijusios su e, ta pažanga susijusi su pragmatiniais e, sprendimais, kurios priima visi darybų dalyviai. Joms pasibaigus ES pozicija bendrame kontekste sustiprės. Taip pat, manau, dėmesio nusipelno baudžiamųjų e, bylų teisės aktų rinkinys susijęs su pagalba aukoms, e, nukentėjusiams nuo baudžiamųjų nusikaltimų. Rengiam atitinkamą direktyvą, norėčiau naudodamasis progą padėkoti parlamentui už puikų bendradarbiavimą. Nepaslaptis, kad parlamentas ir taryba nesutarė dėrybų pradžioje pakankamai smarkiai, tačiau manau, kad pasiektas rezultatas yra pakankamai geras ir bus naudingas Europos piliečiams. Kitas, kitas rytis, kurioje taryba ir parlamentas pasiekė bendrų rezultatų, yra e, direktyvos projektas dėl informacinių sistemų. Kol kas susitarėme dėl kompromisinio projekto, kuris e, bus perduos šią savaitę svarstyti koreperui, po to bus e, pateiktas parlamentui, kad pastarasis jį patvirtintų. Noriu padėkoti parlamentui už gerą bendradarbiavimą. Tai svarbus žingsnis bendroje kovoje prieš e, arba su informacinių technologijų nusikalstamumu. Taip pat noriu paminėti susitarimą su jungtinėmis valstybėmis dėl keliaivių duomenų įrašų perdavimo. Nėra jokios abejonės mano vertinimu, kad tik glaudžiai bendradarbiaudami tarp valstybinių mastų galime veiksmingai kovoti su terorizmo grėsme ir išspręsti tas problemas, kurias, su kuriamis dabar susidurime, tai pasakytina tiek apie ES, tiek apie JAV. Nėra abejonės, kad keliaivių duomenų įrašai yra e, labai naudingi teisėsaugos institucijoms kovojant su terorizmu. Galima būtų čia pateikti daug konkrečių pavyzdžių. Man taip pat suprantama, kad kai kurie kom komiteto nariai skeptiškai vertino šį susitarimą, tačiau bendrai manau, kad uh, buvo pasiektas, e, pasiekta nebloga pusiausvyra tarp duomenų apsaugos užtikrinimo ir tarp siekio kovoti su sunkiais nusikaltimais, e, įskaitant terorizmą. Šiuo susitarimu užtikrinamas taip pat atitinkamas saugumas mūsų oro skrydžių bendrovėms, kurio pastarosios reikalavo. Dėl teisinės pagalbos, pirmininkaujant Danijai, vyko labai intensyvios darybos taryboje ir e, tikrai nieko nestebins, jei pasakysiu, jog jos buvo pakankamai sunkios. Birželio 8 dieną, nepaisant to, sugebėjome susitarti dėl kompromisinio dokumento teksto, kuris galėtų būti pagrindu būsimosioms daryboms su parlamentu. Žinau, kad kolegos iš Kipro nekantri laukia galimybės pradėti šias svarbes dėrybas. Dar vienas aspektas, kurį noriu paminėti, žinodamas, kad komiteto nariai įvertina kaip svarbu, tai yra domenų apsaugos taisyklės. Komisija pateikė pasiūlymus dėl dviejų naujų teisės aktų susijusių su domenų apsauga sausio mėnesį Tai buvo padaryta. Pirmiausiai Danija norėjo savo pirmikamo laikotarpio apsvarstyti, pateiktus pasiūlymus, vyko atitinkamos diskusijos. Pakankamai išsamios diskusijos ir tų priežastis buvo susijusi su sudėtingumu teikiamų pasiūlymų, kadangi e, jie susijęs su labai dideliu skaičiu ES piliečių ir darytų jiems nemažą įtaką, todėl buvo nuspręsta įsteigti dvi diskusijų grupės Teisingumo ir vidaus reikalų ministrų taryboje, tas buvo padaryta. Galime konstatuoti, kad esamo didelio entuzijazmo tiek valstybėse narėse, tiek komisijoje spręsti šį klausimą. Esu įsitikinęs, kad tolesnės dėrybos e, atneš geriausių manomų rezultatų Europos piliečiams. Per savo pirmininkavimą didelį dėmesį skiriame kovai su nelegalia migracija, jos užkardimui bei nelegalių migrantų gražinimo politikai. E, šis sprendimas žingsniai turi, savams suprantama, būti daromi laikantį žmogaus teisų ir mūsų tarptautinių įsipareigojimų, esame priversti škirsti kelią nelegaliai migracijai, turime kovoti su e, tokiais reiškiniais, kuomet e, negavę leidimo likti šalyje prieglopščio prašytojai neišvyksta, todėl mes siūlėme imtis tam tikrų bendrų veiksmų. Mūsų sąrašo e, viršuje yra Graikijos ir Turkijos pasienis ir komisija dabar stengiasi plėtoti migracijos politikos srityje bendradarbiavimą tarp ES ir Turkijos. Bendradarbiavimas turėtų apimti tokias sritis kaip vizų klausimai, pasienio kontrolė, saugumas, kova su terorizmu ir organizuotų nusikalstamumu. Viena iš bendradarbiavimo dalių turėtų būti kuo greitesnis susitarimas tarp komisijos, tarp ES ir Turkijos dėl nelegalių migrantų gražinimo, tai yra readmisijos sutartis. Tokiu būdu mes galėtume veiksmingiau spręsti migracijos problemas ir tai veiksmai būtų taip pat naudingi Graikijai. Norėčiau atkreipti dėmesį į kelias sritis, kurios e, parlamento laikomos svarbiomis. Norėčiau pakalbėti e, apie tarybos išvadas dėl pasaulinio alijanso kovojant su vaikų seksualiniu išnaudojimu internete. E, kuriant šį alijansą siekiame bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis, bandant uh, spręsti šią rimtą problemą. Noriu paminėti tarybos išvadas dėl naujos ES kovos su narkotikais strategijos patvirtintos birželio mėnesį. Taryba nustatė tam tikras sritis, kuriuose ateityje turėtų būti daugiausiai dėmesio skiriama kovai su narkotikų vartojimu, taip pat sieja nustatyti naujas sveikatai kenksmingas medžiagas. Baigdamas norėčiau paminėti gegužę patvirtintas išvadas e, dėl e, e, radikalių nuotaikų mažinimo, patvirtinant atitinkamus pasiūlymus, kaip mažinti radikalizmo apraiškas. Europoje kova su organizuotu nusikalstamumu buvo ir lieka vienas svarbiausių ES prioritetų teisėkuros srityje. Todėl naudodamasis progą norėčiau labai palankiai įvertinti tarybos vardu parlamento pastangas savo e, veikloje atitinkamai į tai reaguoti įsteigiant specialųjį komitetą, kuris svarstytų kovos organizuotų nusikalstamumu ir pinigų plovimu klausimus, tikimės konstruktyvos bendarbiavimo tarp šio komiteto ir tarybos. Taigi tokios būtų pagrindinės mūsų svarbiausias bendrabiavimo sritis su parlamentu per Danijos pirmininkavimą. Klausimų, spręsnių klausimų skaičius buvo toks didelis, kokį ir tikėjomės. E, tas buvo paminėta pačioje pradžioje. Kartu mums pavyko spręsti kai kurias problemas arba pasiekti nemažoje dalyje sričių didelės pažangos, kadangi dirbome labai energingai ir e, taip pat e, turime būti už tai dėkingi parlamento narių atitinkamiems dalykiniams sugebėjimams. Pirmininkavimas mums buvo labai įdomus. Šį darbą perėmė metų pradžioje pakankamai nusižeminęs, tas nusižeminimas netapo labai mažesnis per šešius mėnesius, tačiau galiu konstatuoti, kad mūsų darbas tikrai buvo naudingas. Europos piliečiams po kelių dienų perduosiu pirmininkavimą kolegoms iš Kipro. Ir perdavimo metu e, dar kartą atkreipsime dėmesį, kad bendrabiavimas tarp tarybos ir parlamento yra ta svarbiausia sąsoja siekiant e, Europą stumti į priekį, taip kaip yra numatyta mūsų sutartyse nustatytose įgaliojimuose mėnesio pabaigos aš per likusi laiką jau netaip energingai dirbsiu pirmininkaudamas, tačiau e, ir toliau tikiuosi iki pirmininkavimo pabaigos gero bendrabiavimo su parlamentu ir su jūsų komitetu. Žvelgiant atgal galime konstatuoti, kad tikrai nuveikėme nemažai, dirbome konstruktyviai ir galime didžiuotis tuo geru bendradarbiavimu ir sugebėjimu daugelį sričių pastumėti viską į priekį ir teisingą linkmę. Ačiū uždėmesi. Spirit. Ačiū gerbiamą ministrui Botskovui. Aš norėčiau pareikšti komiteto vardu padėką už jūsų nuveiktą darbą, mes tikrai jį vertiname. Ačiū už jūsų pasiryžimą parodytą bendradarbiauti su Europos parlamentu per šį pusmetį. Džiugu, kad sutikote atvykti į Libę komiteto posėdį ir pasidalyti mintimis su komiteto nariais. Nes iš tiesų tų problemų yra įvairių, su kuriomis susidūrėme per šį pusmetį. Uh, Daug užsiregistravusių kalbėti yra, bet turiu pasakyti, kad darbo tvarkė mūsų tikrai labai išsami. Dar šį vakarą turi vykti koordinatorių posėdis. Mm, posėdžiai vyks tiek ryte, tiek popiet ir šiandien ir rytoj turėkite visi tą galvoje pasisakydami, nes tikrai mm, laikas brangus. Bent dešimt komiteto narių norėtų pasisakyti, bet aš siūlyčiau kiekvienam apsiriboti tik dviem minutėmis. Kitaip tikrai nebekontroliuosime situacijos. Tad po dvi minutės skiriu kiekvienam. Ir matau dar porą ar trejatą rankų kylančių viršų. Dabar jau tikrai baigiu registraciją į kalbėtojų sąrašą, jau dabar apie 15 pasisakančių turėsime. Dar kartą pakartosiu. Dvi minutės kiekvienam kalbėtojui. Galbūt koordinatoriai turės šiek tiek daugiau veiksmų laisvės, bet vis dėlto. Pirmiausia, ponas Busutil, ačiū ponė pirmininkė, gerbiamas ministrė. Ministrė. Pone ministrė. Ačiū Jums už nuveiktų darbų pristatymą. Ačiū už tai, kad pristatėte tą išsamų sąrašą sričių, ties kuriomis labai puikiai padirbėjo pirmininkaujanti Danija. Iš tiesų nuveikta nemažai, išvadų galima padaryti daug ir dėl to tik dar apmaudžiau, kad e, pirmininkaujanti Danija turėjo susidurti su sunkumais prieš porą savaičių taryboje, turiu galvoje sprendimą tarybos, kurį priėmė dėl Koelio pranešimo. Taryba, nepaisant stipraus Europos parlamento pasipriešinimo, um, nusprendė pakeisti teisinį pagrindą, kad parlamentas nebegalėtų dalyvauti procese pagal bendro sprendimo prieimimo procedūrą. Pone ministrė, jūs išreiškėte savo nuomonę dėl to, bet vis dėlto aš manau, kad tai, kas įvyko, yra labai rimta, nes buvo sulaužytas pasitikėjimas tarp institucinės ir buvo sulaužytas, buvo nesilaikyta bendrijos metodo. Jeigu norime lojaliai laikytis to bendrijos metodo, tuomet um, turėtumėte sureaguoti ir į mūsų poziciją, nes mūsų reakcija tikrai yra labai uh, E, suprantama. Šis principas be kita kojų užtikrina, kad ne viena, ne viena paskira valstybė narė neprimestų savo valios kitoms valstybės, valstybėms narėms. Būtent toks yra bendrijos metodas. Ir tikrai labai ironiška, kad būtent maža valstybė narė sulaužo tą principą ir matytą galima pavadinti net ne tik, kad ironišką padėtimi, bet taip pat ir trumparegiškų požiūrių. Taigi, ponė ministrė, tikrai labai apmaudu, labai gaila dėl to, kad nepaisant visų jūsų pasiekimų, jūs savo pirmininkavimo laikotarpį turite baigti taip liūdnai. Ponas Dolis, APP e frakcijos vadovas, e, praėjusią savaitę plenarnėje sesijoje sakė, kad e, nuo birželio 7 dienos, kai buvo priimtas taryboje tas sprendimas, APP frakcija uh, netgi mano, kad pirmininkaujantį Daniją nebėra patikima tarpininkė. Mm, nebepatikimai tarpininkauja parlamentui ir tarybai. Vokietijos kanclerė ponė Merkel sakė, kad mums reikia daugiau politinės integracijos dėl to, kad tikime tuo, jog daugiau politinio integra integravimuose tarpusavyje leis mums kartu išspręsti iškilusias problemas. Sprendimas mūsų problemoms tikrai nėra užsidarimas į save. Mes kaip tik turėtumėm palikti sienas atviras ir priimdama tokį sprendimą e, atnaujantis vidaus sienų kontrolę, taryba iš tikrųjų net ir pažeidžia laisvo judėjimo principą. Man atrodo, kad E, tas klausimas turėtų būti perkeliamas į patį aukščiausią lygmenį, į Europos vado, valstybių ir vyriausybių vadovų sustikimą ir tik tada bus galima priimti reikiamus sprendimus e, dėl koelio ir kitų pranešimų. Tik tada bus galima vėl pradėti vadovautis bendrijos metodu. Ačiū dabar panas Morais. Pirmininkė, jūs pasakėte, kad yra 15 kalbėtojų ir prašėte kalbėti trumpai. Tai aš apsiribuosiu dviem pastabomis. Pirmiausia, savo frakcijos vardu norėčiau dar kartą pakartoti mūsų frakcijos poziciją, kad nebūtų kažkokių nesusipratimų. SND grupė pritarė praeitą savaitės pirmininkų suigos sprendimui sustabdyti dėrybas dėl penkių dozie, dėl Šengeno teisės akto. Mes, aišku, atsisakome, kad dėrybos tęstusi, kol parlamentas nebus tinkamai įtrauktas į visą dėrybų procesą. Iki tada mes neturėtume dalyvauti. Aišku, tokia situacija tęsiasi jau šešis mėnesius ir labai apmaudu. Mes tikėjomės iš pirmininkaujančios valstybės daugiau. turint omeny tos klausimus, kurie buvo svarstomi šešis mėnesius, visus skirtingus teisės aktus, kad vis dėlto užstrigo visas procesas. Ir aš dar turiu pastabų dėl e, konkretaus vieno klausimo, vieno teisės akto. E, toks pavyzdys, kokiu klausimu būtume galėję padaryti pažangą, tai būtent dėl prieglopščio teisės aktų rinkinio mūsų frakcija norėtų iš tikrųjų, kad pirmininkaujanti valstybė prieš baigdama pirmininkavimą birželio pabaigoje pasiektų dar kažkiek pažangos šiuo klausimu ir dabar dėl Dublino reglamentų ir prieimimo sąlygų. Danija pirmininkaujanti taip pat pažadėjo, kad padarys spaudimą tarybai ketvirtadienį ir užtikrins e, įgaliojimus keturiais klausimais. Būtent e, sulaikimas, pažeidžiamų asmenų nustatymas, taip pat sulaikimo orderių pežiūra ir galiausiai e, prieiga prie darbo rinkos ir atinkamas devinių mėnesių laikotarpis. Danija, pirmininkaujantį, turėtų dar pasistengti, kad taryba sutiktų su minėtomis keturiomis sąlygomis, su keturiais klausimais. Parlamentas jau padarė pakankamai e, nuolaidų. Tai būtų pavyzdys, kaip yra, e, kokie trukdžiai kyla ir mes norėtume, kad pirmininkaujantį valstybę pasistengtų ir siektų pažangos. Mes norėtume, kad e, jūsų šalies pirmininkavimo pabaigoje būtų e, kažkaip išspręstas ir Šengeno klausimas. Parlamentas nori, kad būtų realių pokyčių teisingumo e, TVR srityje. Aš ponė Weber, ačiū e, pirmininkė ir ačiū ministrė. Mes turime keletą pastabų. Mes pradėjome bendradarbiauti prieš jums pradedant pirmininkavimą ir aš turiu pripažinti, kad mūsų lūkesčiai buvo tikrai dideli. Mes diskutavome prieš jūsų pirmininkavimą ir jums pirmininkaujant aptarėme nemažai klausimų. Ir aš asmeniškai buvau tikra, kad mums pavyks pasiekti gražių rezultatų jums pirmininkaujant. Apgailestauju, sakydama, kad baigiantis jūsų pirmininkavimui mes e, vis dėlto jaučiame kažkokį kartėlį ir e, liko nemažai klausimų ir neišsipildžiusių lūkesčių. Galbūt šio sunkiu ES laiku Mes tikėjomės, kad pirmininkaujanti Danija labiau vadovausis ES bendrijos dvasia, bendrijos principais. Deja, mes nematome, kad taip būtų, ar svarstant Šengeno klausimus, ar prieglopšio klausimus. Susidarė įspūdis, kad e, viskas varstoma labai fragmentiškai, o ne atsižvelgiamai bendrą kontekstą. Mes, kalbėdami apie Šengeną, kalbame apie judėjimo laisvę. Ir svarbiausia, būtent šį principą užtikrinti šią teisę suteikti Europos piliečiams. Ir kaip sakė kolega, atsitiko dar blogiau pažeistas pasitikėjimas tarp ES institucijų. Aš tikiuosi, kad e, Galbūt padėtis bus pataisyta ateityje dėl prieglopščio. Mm, gerai, kad buvo sustabdytos dėrybos dėl šio teisės aktų paketo ir jeigu galiausiai mes pasieksime teigiamų rezultatų svarstydami šios teisės aktų rinkinius, tai įvertinsime jūsų pastangas. Tačiau uh, Aišku, e, dirbant reikėjo vadovauti solidarumo tarp valstybių narių principų, o ne galvoti apie nacionalinius interesus. Būtent tai dabar matome dominuojant dėrybose trilogė. Aš norėčiau pasakyti, kad e, pasiekėme kai kurių rezultatų, galimybę susipažinti su dokumentais e, srityje Tačiau ne viskas dar yra taip, kaip norėtume, o kalbant apie duomenų apsaugą, aš taip pat norėjau didesnių rezultatų šioje srityje. Mm, kalbant konkrečiai apie keliaivių duomenų įrašų perdavimą ir duomenų apsaugą šiame kontekste, taip pat duomenų apsaugą, kiek tai susijęs su kitais svarstomais teisės aktais. Ir mes vis dėlto pamatėme, kad e, nėra ryšio tarp diskusijų apie įvairius teisės aktus, nėra bendro konteksto. Tikėkime, kad ateityje bus geriau. Ačiū, ponia Argentinė. Um, Ačiū, pirmininkė. Danijai pradėjus pirmininkauti, tikėjomės nemažai pažangos, kalbant apie prieglobstį, imigraciją, atrodė, kad Danija yra mūsų pusėje, kalbant apie duomenų apsaugą, privatumo apsaugą, kai kuriais atvejais nuomonės išsiskyrė. Pavyzdžiui, galimybė pasinaudoti teisininko paslaugomis tyrimo orderio kontekste. Manau, kad e, rezultatai šios srityje tikrai netokie, kokių tikėjomės ir e, tarybos gauti rezultatai nebūtinai sutink, sutampa ir su, su žmogaus teisų teismo praktika. Iš tikrųjų yra esminių nuomonės skirtumų ir apie juos žinojome nuo pat pradžių. Jūs, aišku, pradėjote pirmininkavimą labai entuziastingai, tačiau baigiantis jūsų pirmininkavimui matome kažkokią sumaišti painiavą, ne visada užtikrinama galimybė susipažinti su dokumentais O kalbant apie bendradarbiavimą tarp parlamento ir pirinkaučios e, valstybės, ponė Vikstrium e, išsakė savo nuomonę, kalbėdama apie Dublino reglamentą. Iš tikrųjų, žinome ir kokia yra tarybos nuomonė šiuo klausimu. Mes turime savo įgaliojimus ir jų laikomės, savo nuomonę laikomės, taigi sunku ir dėrėti su taryba. Tačiau Atsižvelgianti dabartinį situaciją svarbu užtikrinti, kad ES e, dirbtų veiksmingai ir kai trūksta to susikalbėjimo tarp institucijų, tai aišku, sunku išlaikyti tą bendrą mm, dvasę. Taigi noriu paklausti, jūs tikrai stengiatės šešis mėnesius pasiekti bendros pozicijos tarp valstybių narių, bet panašu, kad tai nepavyko. Matome, kad jūsų pirmininkavimas buvo kažkuria prasme nuvilintis. Tai kaip toliau galėtų reikalai pajudėti, kaip galėtų pajudėti dėrybos su taryba? Aš kirkiu, ačiū pirmininkė, bijau, kad turiu paprieštrauti kolegoms. E, <clears throat> manau, kad e, pirmininkavimas gali būti rimtas arba paviršutiniškas, šis buvo rimtas ir aš noriu įvertinti tų žmonių darbą, su kuriais dirbau kartu ir tikrai nepirmininkaujantį Daniją kalta dėl to, kaip elgesi taryba. Aš noriu pasveikinti pirmininkaujančią Daniją kaip vieną iš geriausių per mano darbo parlamente laikotarpį. Ačiū Maiklai, tačiau nepaisant to noriu vieną dalyką labai aiškiai pasakyti. Ir e, tas dalykas susijęs su e, pastarą savaitę pademonstruotų frakcijos atstovų elgesiu. Aš kaip pagrindinis pranešėjas rengintis labai svarbu keliaivių duomenų įrašų perdavimo e, pranešimą, e, nors ir tikiu jo e, būtinumu ir nauda. Ir dėl didžiausių frakcijų įtakos tas pranešimas buvo sustabdytas jo rengimas, aš nebuvau uh, apie tai deramai informuotas ir tai nepagarba man kaip pranešėjui, labai gėdinga taip elgtis. Ir tai dar kartą kartoju nepirmikančios Danijos kaltė, tačiau įdėmiai perskaičiau parlamento darbo tvarkos taisyklės, tačiau e, mano nuomonė, e, kuomet pranešimas yra priskirtas atskiram pranešėjui, tai jam ir tenka atsakomybė tą pranešimą parengti. Aš e, visapuškai konsultuodamas su šešėliniais pranešėjais, atitinkamai elgiausi, todėl esu labai pasipiktinęs tuo, kaip su manimi buvo pasilgta, tai labai blogas precedentas kitų pranešėjų atžvilgių ir uh, jų uh, galimybių rengti pranešimus apribojimas. Uh, Daug nu, šių klausimų buvo galima įspręsti kitais būdais. Turėjome atidžiau išnagrinėti teisinius aspektus, nes teisininkai e, dabar e, teigia, kad e, turėjo teisę taip, parlamentas turėjo teisę taip pasielgti, tačiau aš manau, nepaisant to, kad šitie veiksmai pasitarnauja parlamento įvaizdžio gerinimui ir turėtume rimtai apsvarstyti šį klausimą ir padaryti rimtas išvadas, e, kadangi tai svarbu tiek man, tiek kitiems, e, kurie e, dirba, kad siektų pažangos atitinkamosios sritise, nes mums už tai yra mokama. Pirmininkas, ačiū, išklausėme pakankamai aiškių politinių frakcijų koordinatorių klausimų. Dabar steiksime galimybę ministriui Botskopui atsakyti. Į šios pirmosius klausimus po to išklausysime kitų kalbėtojų. Prašau, ministrė. Ačiū pirmininkė, dėkoju už klausimus. Taip pat e, už pirmąjį klausimų ratą. Kaip minėjau, vyko nesusipratimas pirmikam pabaigoje dėl Šengino vertinimo mechanizmo. Čia išgirdome ir teigiamų mūsų bendro darbo bei Danijos pirmininkavimo įvertinimo. Suprantu, kad klausimas susijęs su Šengino erdvės vertinimo mechanizmu dar bus diskutuojamas, tuo įsitikinome pastarąją savaitę. Noriu atkreipti jūsų dėmesį tik į vieną aspektą. Taryba savo išvadose aiškiai teigia, kad e, reikia pradėti bendrą konstruktyvę procedūrą, tai yra savame suprantamas dalykas ir be abejonės klausimas yra ypatingai svarbus ir e, mes visi esame suinteresuoti rasti bendrą problemos sprendimą, pasitelkus konstruktyvę bendradarbiavimo procedūrą. Nėra jokių abejonių, kad taryba ir apie tai kalbama išvadose, yra pasirengusi tą konstruktyvę procedūrą pradėti, kurios eigoje būtų užtikrinta galimybė e, susitarti tarpusavį šio klausimu. Ir tai yra visiškai aišku, taip ir turėtų būti. Taryboje to klausimu buvo siektas susitarimas ir mes to sieksime iki savo pirmininkavimo pabaigos. Kalbant apie kitus klausimus, kurie buvo paminėti, Klod Murais klausė apie prieglopščio suteikimo paketą ir pabėgėlių gražinimo direktyvą. Tai taip pat ypatingos svarbos klausimus, kaip minėjau, anksčiau Šios rytie mes vieną vertus esame įsipareigoję rasti problemų sprendimą ir esame nustatę atitinkamus terminus, atsižvelgdami į šio klausimo svarbą. Mhm. Visi kartu esame suinteresuoti ieškoti ir rasti atsakų atsakus į šios iššūkius, todėl turime tam dėti atitinkamas pastangas. Dabar grįžtant prie readmisijos klausimų, apie kuriuos taip pat, kuriuos taip pat minėjo Claude Morais. Šioje srityje vyko atitinkamos darybos, manau, kad jose buvo juntama, jog pirmininkaujančiai šaliai svarbu užtikrinti, kad e, prieglopšio prašytojai būtų tinkamai priimami valstybėse narėse. Svarbu pabrėžti šiame kontekste, kad direktyvoje ypatingas dėmesys skiriamas pažeidžiamoms prieglopšių prašytojų grupėms, ponė Vikstrom savo pirmoje kalboje prieš prasidedant diskusijai apie tai minėjo. Ir e, čia ypač reikėtų paminėti nepilnamečius bei teisinės garantijas, kurias būtina suteikti, didesnės teisinės garantijas, kurias būtina suteikti prieglopšio prašytojams. Dar viena tema E, kuria vyksta rimtos diskusijos, tai yra galimybė dalyvauti darbo rinkoje. Apie tai taip pat minėjo Klot Morais. Tikiuosi, kad greitų laikų pasieksime sutarimo šioje srityje. Nes e, Tai yra ta direktyvos rytis, e, kurioje tikrai būtina rasti bendrus sprendimus. Pažanga jau pasiekta nemaža. Manau, kad sugebėsime užbaigti pradėtus darbus e, ir e, šis klausimas tikrai labai svarbus ir reikia iškoti atsakų į bendrus iššūkius. Pone Weber. taip pat kalbėjo apie su prieglapščio suteikimus susijusius aspektus. Klausė, ar mes tinkamai reagavome iškilusias problemas. Danijai per savo pirmininkavimą buvo svarbu užtikrinti, kad būtų pasiekta pažanga dėrybose, daug investavome uh, energijos ir padėjome pastangų siekdami tos pažangos. Viena sričių, kurioje tikrai daug pastangų padėjome, buvo solidarumo užtikrinimas. Mes e, siekiame, kad e, tos valstybės, kurių prieglapščio suteikimo sistemos yra labai apkrautos, gautų paramos iš kitų valstybių, kuriuose tos sistemos apkrautos mažiau, buvo patvirtintos bendrasios išvados, kuriuose raginama parengti veiksmų planus, prisijimti atitinkamus įsipareigojimus, teikti abipusę pagalbą, taip pat, e, sakykime, patvirtinti atitinkamus kardomosius veiksmus, nes galėjome įsitikinti e, kas gali atsitikti su valstybėmis narėmis, jeigu jos paliekamos vienos kovoti su šia problema. Tai yra bendras iššūkis visai Europai ir reikia remianti solidarumo dvasia su tuo iššūkiu kovoti. Yra vilties, kad šioje svarbioje srityje taip pat bus pasiektas galutinis sutarimas. Ponas Argentinį. Nu, pabandykite mano pavardį ištarti, Beskop. Tai taip pat nėra labai lengva pavardė. Taigi judit taip kreipsiuosi jūs. Taip lengviau. Dėl jūsų klausimo galiu pasakyti, kad nėra jokios abejonės, kad Danija jam teikia didelės svarbos ir tarybos posėdžiuose pirmininkaujantį šalis dėjo visas pastangas, kad būtų pasiekta pažanga šioje srityje. Darybos, kaip minėjau, buvo labai sunkios. Todėl džiaugiuosi, galėdamas konstatuoti, kad birželio 8 dieną buvo patvirtintas taryboje kompromisinis dokumentas, kuris bus tolesnių dėrybos Europos parlamentų pagrindas. Pavyko didelio valstybių narių lankstumo ir pasirengimo kompromisų dėka sustarti dėl šio dokumento ir e, tai padėti pamatus tolesniems dėryboms, svarstant šį dokumento projektą. Visiems buvo akivaizdu, kad pasiūlymas daugam yra sudėtingas, atsižvelgiant į mūsų teisinių sistemų skirtumus. Todėl labai svarbu numatyti papildomai laiko šiam klausimui spręsti ir tame kompromisinėme susitarime bandoma sukurti veiksmingą teisinį pagrindą bei užtikrinti asmenų teisę gauti teisinę pagalbą. Tai reiškia, kad būtina valstybių narių būžimosios teisės sistemoje išlaikyti pačius svarbiausius e, principus. Mes labai rimtai šį klausimą svarstėme, kaip minėjau, esame tikri, kad taip pat ir šiuo klausimu taryba galima susitarti ir galima toliau sėkmingai dėrėti su Europos parlamentu. Mes atitinkamai ir elgiamės, taryboje pozicijos yra labai skirtingos dėl to, kad teisės sistemos yra skirtingos ir mes dabar bandome ieškoti bendrų sąlyčio taškų. Manau, kad tiek būtų mano atsakymų į pirmojo rato klausimus. Ačiū, dabar jau tikrai baigiu registraciją į kalbėtojų sąrašą ir primiktinai prašau pasisakysiančių narių apsiriboti dviemis, dviem minutėmis kitaip turėsim problemų, nespėsime išnagrinėti visų šį rytą numatytų darbo tvarkėje klausimų. Taigi naudosios plaktuku. Pirmiausia žodis ponė Infeld. Ačiū ponė pirmininkė. Turėdama galvoje savo kitus kolegas, aš iš tikrųjų netgi paprašyčiau pirmininkaujančios Danijos atstovo trumpiau kalbėti atsakant į užduotus klausimus, tada staupysime laiko. E, man rūpi klausimas, apie kurį kalbėjo jau ir kiti kolegos, tai yra apskritai um, saugumo, uh, teisingumo sritis, um, judėjimo laisvės sritis, dėl kurios dabar kyla tiek daug problemų. Susidurėm su euro krize ir man vis labiau atrodo, kad krizė juntama taip pat ir uh, saugumo ir teisingumo srityje, nes uh, trūksta bendradarbiavimo, neaišku, kaip bus su pagrindiniu e, teisų hartyje ir nėra rodoma aiški valstybių narių valia spręsti šios klausimus, nėra jokio teisinio tikrumo. Ir bent jau aš manau, kad e, vieninteliai, kas iš to išlošia, yra tikrai ne ES piliečiai, bet, bet visi blogiukai ES. Taip pat dar esu mačius informacijos apie tai, kad valstybės narės net nerodo um, jokio pasiryžimo diskutuoti domenų apsaugos klausimais ir nežinau, kokios apskritai yra perspektyvos taryboje. Mes esame raginami e, kalbėtis, pavyzdžiui, dėl ES-PNR susitarimo ir darytis dėl jo, bet nematau prasmės tą daryti, jeigu taryba net neketina pateikti duomenų apsaugos direktyvos projekto priimtino. Tikėjusi, kad bus padaryta daugiau pažangos, pirmininkaujant Danijai, pavyzdžiui, dėl prieigos prie dokumentų, kiti kolegos jau minėjo savo nusivylimą tuo, kas vyksta, taryba net nenori taikyti. Mm, precedento teisės principų šioje srityje ir taip pat sakėte, jog džiugu, kad buvo patvirtintas ESPNR sustarimas, bet aš to tikrai nesidžiaugiu ir kiti kolegos skeptiškai tai e, vertina. <clears throat> Pagrindinių teisių agentūra, taip pat Europos domenų apsaugos priežiūros pareigūnas, visi pareiškė, jog situacija netinkama ir jūs tiesiog taryba nekreipiate dėmesio į tuos svarbių institutų pareiškimus. Pone Koratsa Bild. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pasinaudoti progą, kad pas mus vieši Danijos teisingumo ministras ir nenoriu reikšti jokių priekaištų dėl Šengeno paketo, ponas Busotilio apie tai kalbėjo, bet aš norėčiau padėkoti vis dėlto ministrui už jo pastangas dėtas tuomet, kai reikėjo rasti bendrą vardiklį tarp tarybos ir parlamento, kalbant apie aukų apsaugą. Jūs, ponė ministrė, visiškai teisingai pasakėte, kad buvo anaip tol nelengva kalbėtis ir dėrėtis, nes išeities taškai pozicijos labai smarkiai skyrėsi Ir ta direktyva be abejo tikrai nebuvo išimtis. Bet gal galia reikia pasakyti, balansas pusiausvėra tinkama buvo surasta tarp visų suinteresuotų pusių. Ir parlamentas norėtų atkreipti dėmesį į tai, kad dabar jau pagaliau daugiau nuostatų yra aukų labui numatyta. Aukų apsauga bus stiprinama ir už tai nuoširdžiai norėčiau padėkoti pirmininkaujančiai Danijai, kad buvo pasirūpinta tuo, jog organizuoto nusikalstamumo, terorizmo, žmogaus um, prekybos žmonėmis aukos um, būtų geriau apsaugojamos. Ir taip pat ačiū už nuseklų darbą. Apskritai džiugu, kad šie darbai buvo baigti tinkamai, ponas Kešman. E, Taip, aš esu mm, pranešėjas e, prieigos prie dokumentų klausimų ir taip pat e, Šengeno sienų apsaugos mm, klausimų, kodekso klausimų. Ir turint galvoje tai, ką taryba ketino nuveikti šioje srityje, dabar reiktų galbūt pristatyti valstybių narių pozicijas tais klausimais. Man atrodo, kad daug kas apskritai pranyksta iš diskusijos, nes pirmininkaujanti valstybė narė juk ne pati save atstovauja, o visa taryba. Norėčiau pasveikinti Jūs už puikų nuveiktą darbą dėl e, prieigos prie dokumentų klausimo, nes anksčiau, anksčiau pažangos tikrai nebuvo padaryta ir um, įvyko blokada. E, ir būtent iš tarybos pusės jį buvo juntama ir iš komisijos komisija visiškai nieko nepadarė ir neleido mums žengti pirmin. Be to, iš tikrųjų netgi komisija netinkamai informavo apie kai kuriuos pokyčius tarybos narius, nesitardama su pirmininkaujančia Danija. Taigi jūs pradėjote tikrai labai ambicingai ir turiu pasakyti, kad turint galvoje darybinės pozicijas ir jūsų e, techninius ekspertus, kurių turite, galėjote pasiekti sėkmės. Jūs e, galbūt nepasiekėte labai daug, bet bent jau tikrai nesužlugote, tie galėčiau pasakyti. Yes, thank you. Uh, yes, I also can join the, the last. Pone Aždanoka, e, ačiū. Aš e, galiu pritarti pamikašmanui, bet e, dar norėčiau paminėti vieną sritį, kur tarsi pirmininkaujančiai valstybei taip pat nepavyko pasiekti pažangos. Kalbu apie pagrindinių teisių agentūrą ir jos pagrindų direktyvą. Europos parlamentas jau visiškai pritarė komisijos pasiūlymui išplėsti tą daugiametę programą šios agentūros, tačiau dėja galutinis tarybos sprendimas buvo atmesti šį teisės aktą. Tai tokia mano viena pastaba. Ačiū ponas Brons. Iš tikrųjų, pirmininkaujanti valstybė turi atsižvelgti į visų valstybių pozicijas ir ši pirmininkaujanti valstybė jos darbas priklausė nuo anksčiau pirmininkaujančių valstybių, pavyzdžiui, Švedijos. Ir kitų valstybių bendra prieglopšio sistema tarsi buvo akivaizdu, kad yra būtina ir reikalinga. Taip pat e, su to susiję prieglopšio suteikimo susitarimai. Na, žinome ir Frontexo nuomonė, šios agentūros generalinis direktorius, turiu konstatuoti, kad kartais prieglobsti suteikiamas net ir tiems asmenims, kurie jo visai neprašo. E, yra tam tikrų teigiamų pokyčių susijų su mm, imigracija, tačiau ir, yra ir netokių palankių tendencijų. Na ir Vis dėlto turime prisiminti, kad e, sausio mėnesį Danija pirmininkavo mums veiksmingus gražinimo procesus. Vis dėlto kol kas e, tai neužtikrinta. Ne visi pažadai išpildyti buvo žadėta mažyti biurokratinės e, procedūras. Šiandien buvo kalbama apie pažeidžiamus pabėgėlius, tačiau gal kalbėkime apie pažeidžiamas teritorijas, kaip pavyzdžiui Lampedusa. Ir galbūt pirmiausia reikėtų atskirti tikrus prieglupščio prašytojus nuo um, ekonominių migrantų. Tuo ir baigsiu. Ačiū, ponia Hankis. Ačiū, pirmininkė. Porą klausimų. Ministras minėjo kovą su organizuotu nusikalstamumu kaip vieną iš pirmininkiančios Danijos prioritetų. Norėtųsi išgirsti daugiau apie tai, kokiu konkrečių priemonių buvo imtasi, kokiu konkrečių rezultatų pasiekta ir sutinku visiškai su ponė Infeld, kuri kritikavo bendradarbiavimą Mm, saugumo ir teisingumo policijos bendradarbiavimo srityje. Įdomu būtų sužinoti, kodėl apskritai sustojo tas bendradarbiavimas, kaip pirmininkaujantį Daniją vertina šį klausimą. Taip pat dar noriu ir kai ko kitą paklausti, tai susijęs su terorizmo finansavimu. Man atrodo, šioje srityje kaip tik Danija irgi ketino šitą nuveikti, ar pavyko tą padaryti, ar ėmėtės konkrečių priemonių. Prieš maždaug metus ponė Malmström lankėsi mūsų komitete ir žadėjo, kad bus atlikti konkretūs tyrimai. Ir bus ištirta tai, kas susiję, pavyzdžiui, su terorizmo finansavimo šaltiniais. Ar buvo čia padaryta pažangos? Ar buvo kaip nors sukonkretintas tas plėtinės visuomenės vaidmuo? Euh, Pone Gijom, ačiū. Aš taip pat norėčiau grįžti prie prieglapščio teikimo paketo ir pareikšti bendrą susirūpinimą kuris grindžiamas tuo, kad dalyvavau kai kuriuose diskusijose ir konstatavau, kad kai kuriais dokumentais bandoma sumažinti dabar galiojančius standartus šioje e, srityje ir jau dabar galiojančias nuostatas sušvelninti bet kokią kainą bandoma iki 2012 pabaigos susitarti dėl bendro prieglopščio teikimo režimo, dėl bendros tvarkos, tačiau aš manau, kad taip yra keliama grėsmė sistemos kokybei. Norėčiau išgirsti jūsų nuomonę dėl to, ar jums taip pat nesusidaro įspūdis, kad teikiamas dokumentas neprisidės prie pridėtinės vertės kūrimo, palyginti su dabar galiojančiu dokumentu, ir kad tai būtų taip pat žingsnis atgal, bandant e, harmonizuoti prieglopščio teikimo sistemą Europoje. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti pirmininkančiai Danijai už nuveiktą darbą per šį pirmininkavimo pusmetį ir nuoširdžiai padėkočiau taip pat ir Teisingumo ministrui Botskov asmeniškai už jo pastangas. Aš galiu pasakyti, kad e, mums pavyko puikiai padirbėti su ministru, tik dėja taip jau bus, kad Danija, kaip ir minkaujantį valstybę narė, tikriausiai visada bus siejama su fiasko, kuris įvyko dėl Šengeno klausimų eina kalba apie parlamento pašalimą iš bendro sprendimo prieimimo procedūros. Čia tikrai buvo užsipultas Europos parlamentas visiškai neadekvačiai ir sutrukdyta laisvam judumo principui. Tik reikia pasakyti, kad nepirmininkaujantį Daniją tokį sprendimą priėmė, bet visa taryba kartu Todėl reikėtų pasitarti tikriausiai su visomis su mūsų vyriausybėmis ir paklausti, dėl ko būtent toks sprendimas buvo priimas. Nereikėtų kalties suversti pirmininkaujančiai Danijai už tą blokadą. Man atrodo, yra visiškai aišku, kad parlamentas privalo kaip nors sureaguoti į tokį dalyką ir tikiuosi, kad iki birželio pabaigos per tą likusį laiką dar pavyks arba pirmininkaujančiai Danijai pavyks kokiu nors būdu pataisyti padėtį. Ir dar savo ruoštų atkreipsiu dėmesį į puikų darbą su pirmininkaujančia Danija dėl to, kas pasakytina apie um, informacinių technologijų srities saugumą ir išpolius prieš ją. Manau, tą reikia įvertinti. Ačiū. Ačiū, pirmininkė. Aš taip pat e, norėčiau padėkoti pirmininkančiai valstybei, pasakyti, kad jie tikrai daug pasiekė sunkiais laikais. Iš tikrųjų, Šengeno teisės aktų rinkinys, e, jo atžvilgių galbūt ne viskas pavyko, tačiau manau, kad e, Danija tikrai nuveikė nemažai, pavyzdžiui, svarstydama prieglopšio klausimus ir panašiai. Aš noriu paklausti, ką nuveikė TVR taryba, kalbant apie bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis Nes aišku, yra klausimų aktualių, kalbant apie bendradarbiavimą tarp 27 valstybių narių, tačiau yra ir klausimai susijęs su santykiai su trečiosiomis šalimis, pavyzdžiui, Turkija. Yra šiuo metu konkrečių problemų, pavyzdžiui, padidėjusiu prieglapšio prašytojų skaičiumi ir, aišku, yra rimtų problemų Graikijos pasienyje ir netrukus Kipras perims pirmininkavimą ir jiems nebejotinai teks spręsti šios klausimus, nes tai yra vienas, viena iš įtampos priežasčių visame regione ir ES, taigi būtina gerinti santykius su Turkija. Taip pat kalbame apie Šengeno vertinimo sistemą, bet nemažiau svarbus ir kiti klausimai - bendradarbiavimas su Turkija, Ispanijai aktualūs bendradarbiavimo su Maroku klausimai ir imigracijos klausimai šiame kontekste. Taigi aš noriu paklausti, kokia, kokias problemas pirmiausia svarstys um, Kipras ir kokias svarstė Danija. Uh, Pirmininkas, ačiū. Galbūt suteiksiu galimybę atsakyti į pastabas ir klausimus, nes, kaip visada, laiko turime mažai ir paskui turėsime pereiti prie kito darbo tvarkės punkto. Tas klausimas bus pagrindinis, taigi prašome ministro atsakyti trumpai. Ačiū. Aš pasistengsiu atsakyti į visus klausimus. Tie klausimai iš esmės tik parodo, kad pirmininkaudami mes e, svarstėme labai daug svarbių teisės aktų. Atsiprašau, kad e, prieš tai atsakydamas kalbėjau tikrai ilgai, bet e, atsižvelginti tai, kokie sudėtingi mūsų svarstyti klausimai, čia nieko keisto. Pone Intveld klausė apie duomenų apsaugos direktyvą. Ir tarsi sakė, kad e, mes e, netinkamai bendradarbiavime su parlamentu, ar nerodėme noro tinkamai bendradarbiauti su parlamentu. Aš e, visiškai nesutikčiau su tuo. Uh, Taryboje šis klausimas buvo svarstytas tikrai ilgai, vyko daug grupių posėdžių, stengiamės siekti pažangos. Ir tikrai ieškojome sprendimo ir nevilkinome viso sprendimo procesų toliau dėl teisės aktų um, skirtų aukoms ir aukų apsaugoj. Aš sutinku, kad um, su aukų apsaugą susiję klausimai yra labai svarbus ir galiu tik tai pasidžiaugti sėkmingų bendradarbiavimų sprendžiant e, šiuos klausimus. Be abejo, svarbiausia užtikrinti nuostatas palankės e, aukoms. Tai yra svarbiausia kalbant apie laisvą judėjimą ES. Prisimenu, kad kalbėjome apie tai pristatydami Danijos prioritetus prieš maždaug šešis mėnesius. Ir džiaugiuosi, kad ir jūs pripažįstate, kad rezultatai šioje srityje yra neblogi. Ponas Kešmenas klausė apie galimybę susipažinti visuomeniai su dokumentais ir šių atitinkamų teisės aktų pežiūrą. Dėkuoju Jums už visus gerus žodžius. Taip pat norėčiau padėkoti ir ponui Kirkopui išsakiusiam paramą mūsų darbo rezultatams. Pone Ždanoka taip pat uždavė klausimą ir klausė apie pagrindinių teisių agentūrą ir jos daugiametę programą. Taip, šis klausimas buvo svarstytas taryboje ir mes pasiekėme sutarimą dėl programos. Tačiau buvo tam tikrų kontroversiškų klausimų ir po ilgų dėrybų taryboje turime konstatuoti, kad dėja nebuvo pasiekta vieninga pozicija. Ir nebuvo priimti atitinkami sprendimai dėl policijos mm, tarnybų vaidmens ir jų, jos dalyvavimo šios agentūros veikloje. Taigi, kaip sakiau, yra neišspręstų klausimų, bet vis dėlto mums pavyko pasiekti tam tikros pažangos, e, sprendžiant agentūros klausimus. Toliau ponas Brons klausė apie neteisėtą imigraciją ir gražinimą. Taip, mums šie klausimai buvo labai svarbus, prioritetiniai. Ir iš tikrųjų, pradėdama pirmininkavimą, Danija pristatė savo veiksmų programą. Mes turėjome apie 80 iniciatyvų sąrašą, kuriame buvo ir bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis, neteisėtos imigracijos prevencija pasienio teritorijos su trečiosiomis šalimis, neteisėtos migracijos kanalai ir panašiai. Na, o užkardimas trečiųjų šalių piliečių mm, daromų pažeidimų buvo taip pat vienas iš mūsų sprendžiamų klausimus. Taip pat e, minėjote organizuotą nusikalstamumą. Be abejo, pirmininkaujant Danijai, tai buvo vienas svarbiausių klausimų. Internetiniai, informacinių technologijų nusikaltimai, narkotikų kontrabanda, terorizmas, radikalios grupuotės, Taip pat keliaivių duomenų įrašų perdavimo klausimas, kuris taip pat aktualus, kalbant apie organizuotą nusikalstamumą. Tai yra mūsų nagrinėti klausimai. Taip pat e, patikėme tarybos išvadų dėl Europolo informacinės sistemos ir visą tai susiję. Aišku, aspektai. Taigi, e, kalbant apie Danijos pirmininkavimą, galiu pasakyti, kad svarbiausias akcentas ir buvo e, skirtas organizuotam nusikalstamumui. Dar girdėjau klausimą apie prieglobščio teisės aktų rinkinį. Ir e, klausėte apie tai, kokį poveikį nauji pasiūlymai svarstyti padarys e, esamai sistemai. Na, mes tengiamės patobulinti dabartinę sistemą. Jeigu patobulinti jos nepavyks, tai Iš tikrųjų, matysime, kad gali kilti problemų konkrečioms valstybėms narėms. Na ir mums dirbant su šiuo klausimu, kaip tik ir buvo pagrindinis tikslas, sistemą patobulinti ir spręsti aktualiausius klausimus. Galvojame, kaip užtikrinti atitinkamą apsaugą spręsti klausimas pažeidžiamiausiose valstybėse narėse. Ir mums iš tikrųjų pavyko pasistumėti į priekį. Ponas Enciu, kalbėjote apie informacinių technologijų e, nusikaltimus, apie internetinius išpolius. Taip, tai taip pat buvo tarp mūsų sprendžiamų klausimų ir noriu Jums padėkoti um, už paramą pirmininkaujančiai valstybei, mes tikrai sėkmingai bendradarbiavome. Taigi noriu Jums padėkoti. Ramiro Lopės klausė apie prieglopšio teisės aktų rinkinį ir bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis. Tai taip pat buvo labai svarbus uh, Um, prioritetas um, pirmininkaujančiai Danijai ir šie klausimai negali būti, aišku, sprendžiami atskirai, izoliuotai. Turime viską spręsti bendradarbiaudami su trečiosiomis šalimis. Na ir būtent tai ir stengiamės daryti. Na ir, ir mes patys, ir trečiosios šalis savo ruoštų, ko gero, galėtume pripažinti, kad e, mums pavyko pasistumėti į priekį, toliau vystant judumo ir bendradarbiavimo strategiją. Taigi dėkoju visiems už gerus klausimus, už konstruktyvų bendradarbiavimą ir Ačiū už gražius žodžius, man išsakytus juos perduosiu kolegoms. Ačiū ministrui Boskovui, ačiū pirmininkaujančiai Danijai. Manau, būtina skirti pakankamai laiko, kad būtų galima atsakyti į visų komiteto narių užduotus klausimus, tačiau taip pat manau, kad būtų teisinga pripažinti, jog dėjote visas pastangas labai sudėtingu metu ES išgyvenant ne pačius, ne pačius geriausius laikus, nes krizė susijusi ne tik su euru, susijusi taip pat ir su kitais svarbiais dalykais, tokiais kaip Šengeno erdvė, pagrindinės teisės, asmenų judėjimas, mūsų vertybės, Viskas patiria krizę, ne vienoje srityje padėtis nėra gera ir vienintelis būdas e, įveikti šią krizę yra glaudžiai bendradarbiauti Europos parlamentui su visomis e, besikeičiančiomis pirmininkaujančiomis šalimis, nes pagal Lisabonos sutartį Europos parlamentas šiuo metu yra gavęs pačius didžiausius įgaliojimus, pačius, pačias didžiausias galės teisėkuros procedūros srityje. Lygiamis teisėmis su taryba tvirtinant ES teisės aktus, noriu Jums pasakyti, kad vertiname Jūsų nuveiktą darbą ir Jūsų pasirengimą atvykti į Libę komitetą ir laukiame Strasbūro sesijos, kurios metu jūsų ministrė pirmininkė pristatys galutinės Danijos pirmininkavimo išvadas. Ačiū ir iki pasimatymo. Thank you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 kurie nori palikti salę, padaryti tą kuo greičiau, nes pradedame svarstyti kitą darbo atvarkės punktą. I see. As the huge representation of the Danish presidency is leaving the room. <laughs> Kadangi didelė dalis Danijos atstovų palieka salę šiuo metu, tai mes vis tiek tęsime darbo tvarkės svarstymą ketvirtasis punktas ES hartija nustatanti žiniasklaidos laisvės standartus ES pranešė Renate Weber norėtų pristatyti mums du darbinius dokumentus, kurie buvo parengti e, prieš patikint poniai Weber rengti pranešimą dėl žiniasklaidos standartų Europos Sąjungoje. Jau keitėmės nuomonėmis su Europos žiniasklaidos teisės aktų instituto ekspertais atlikome atitinkamą įvertinimą, siekdami atnaujinti 2004 metų tyrimo rezultatus dėl ES pilietybės. Ir dabar galėsime apsvarstyti rekomendacijas, joms pritarti arba jas atmesti. Išklausysime pirmiausiai pranešėją ponę Weber, o po to pradėsime diskusijas. Prašau, ponė Weber. Ačiū pirmininkė. Galbūt galėtumėte paprašyti draugiškai šiek tiek ramybės salėje, nes mane ir taip jau oras veikia šiandien. Pirmininkas draugiškai prašo visų skirti dėmesio kalbančiai komiteto nariai. Ačiū pirmininkė. Aš trumpai pristatysiu šių dviejų e, darbo dokumentų turinį, pradžioje paminėdama, kad ne visos jų nuostatos bus perkeltos į pranešimą arba e, pasakydama, kad ne tik šios nuostatos bus pranešime, tai yra darbiniai dokumentai, e, kuriais mums suteikima bendra informacija atitinkame pranešimo rengimo etape. Žiniasklaidos laisvė susilaukia galbūt per daug šio parlamento dėmesio, turint omenyje, kad gyvename demokratinėse santvarkose, kurios galioja arba turėtų galioti valstybėse narėse. Šio parlamentas beveik kiekvienais metais <clears throat> susilaukia informacijos apie atitinkamus pažeidimus šioje srityje valstybėse narėse ir kiekvienais metais yra rengiami pranešimai, ataskaitos, kurias rengia žinomos e, nevyriausybinės organizacijos tarptautiniu mastu, pavyzdžiui, e, Freedom House ir tose ataskaitose ne pačiais aukščiausiais balais yra įvertinamos žiniasklaidos vertinama žiniasklaidos laisvė valstybėse narėse, kuomet atskiroms e, valstybėms yra skiriama 18 arba dar žemesnis vietos. Atsižvelgiant į žiniasklaidos laisvės padėtį tose šalise, žinoma, e, ją vertinant pasitelkimi įvairūs kriterijai ir rodikliai, pavyzdžiui, vyriausybių įtaka, tiesioginė ar netiesioginė politinė kontrolė. Kai kuriam žiniasklaidos priemonėms daromos kliūtis patekti į rinką, laikraščių, žurnalų, platinimo problemos, e, problemos susijusios su teisės aktais, e, įvairūs apribojimai susipažinti su dokumentų turiniu, kurie taikomi e, remiantis įvairiais slaptumą garantuojančiais įstatymais, nacionalinių interesų apsaugą, taip pat uh, nesami įstatymai dėl interesų konfliktų, žiniasklaidos priemonių koncentracijos arba e, valstybės e, mastu pasitelkiamos reklaminės priemonės bandant daryti žiniasklaidai. Žinoma, kaip ir kitose parlamento renktose pranešimuose, šiame pranešime Daug dėmesio skiriama ES pagrindinių teisų hartijai, kurios nuostatomis siekiame, siekiama užtikrinti didesnį žiniasklaidos laisvę nei įvairiose tarptautinėse žmogaus teisų konvencijose, kitose deklaracijose. Antros straipsnio antroje dalyje teigiama, kad ES būtina užtikrinti žiniasklaidos įvairovę, kaip ir visame pasaulyje. Per pastarosius porą metų, kuomet svarstome žiniasklaidos padėtį atskirose šalyse, kyla klausimas, kaip pasinaudoti šio hartijos straipsnio nuostatomis, kaip jas turėtume įgyvendinti ir Čia vadovaujamas visuomet skirtingais požiūriais. Parlamentas visą laiką e, laikėsi platesnės interpretacijos, teikdamas, kad ši hartija turėtų būti interpretuojama ir taikoma kartu su kitais ES teisės aktais ir siejama su ES pirminė teisė, būtent sutarčių teisė. Tuo tarpu komisija visuomet laikėsi minimalistinio požiūrio ir teikdavo, kad reikia patvirtinti atskirus teisės aktus, o jų nesant šis hartijos straipsnis komisijos teigimu negali būti taikomas. Aš manau, kad toks požiūris yra klaidingas ir ne tik aš taip manau. Esame nemažai teisinės literatūros jau e, paskelbta apie tai. E, teisinė prasme būtų visiškai beprasmiška interpretuoti hartijos nuostatus, nesijant jų su e, sutartimis ir siejant tik su antriniais te, e, teisės aktais, antrinė teisė, tačiau iki šiol buvo vadovaujamas šio požiūriu ir neperseniausiai svarstėme Vengrijos žiniasklaidos įstatymą. Komisija atsižvelgia tuose svarstymuose tik į specifinius teisės aktus ir į specifines sritis, tačiau neatsižvelgia į sutarties antros straipsnio nuostatas, kuriuose kalbama apie pagrindinių teisų apsaugą. Rengdama šios dokumentus buvau daug kartų susitikusi su įvairiais suinteresuotais subjektais, kuriems rūpi žiniasklaidos laisvės padėtis tiek šiuo metu, tiek ateityje ir parlamento pozicija siekiant užtikrinti žiniasklaidos laisvę. patvirtindamas ankstesnius pranešimus ir atitinkamas rezoliucijas, kurias e, priėmėme, parlamentas ragina komisiją imtis veiksmų, siūlant teisėkuros iniciatyvas, tačiau noriu aiškiai pasakyti, kad e, veikiausiai buvo netinkamai interpretuojamas čia parlamento prašymas mes nesiekime, kad e, kiekvienoje valstybėje būtų kažkaip reglamentuojama žurnalistų profesinė veikla. Mes siekime, kad būtų patvirtinami arba priimami tokie teisės aktai, kurie reklam, reglamentuotų e, valstybės valdžios struktūrų elgesi žiniasklaidos atžvilgių, būtų nustatomi minimalūs standartai kurios pasitelkus būtų užtikrinama žiniasklaidos priemonių veikimo laisvė valstybėse narėse ir sudaromos sąlygos žiniasklaidai atlikti svarbu vaidmenį, teikiant e, tikslę ir bešališką informaciją pamiršau kelis dalykus, kuriuos norėjau paminėti, tačiau svarbu pasakyti, kad nepaisant to, kad tam tikrų metų komisija e, norėjo atsižvelgti į mūsų prašymus ir pasirinko e, trijų etapų požiūrį, buvo gal gale nuspręsta nevykdyti žiniasklaidos įvairovės priežiūros ES valstybės narėse. Nepaisant to, kad atitinkamas mechanizmas egzistuoja, tačiau niekuomet nebuvo taikomas ir komisija pasirinko kitokį požiūrį, palikdama šios klausimus e, spręsti valstybėms narėms pagal subsidirumo principą. Aš dar kartą noriu pakartoti, kad mums svarbu apibrėžti valstybės e, valdžios e, elgesį savo santykiuose su žiniasklaidos priemonėmis ir manau, kad šioje srityje komisija turėtų tarti savo žodį. Neseniai ES buvo įsteigta aukšto lygio darbo grupė, kurią įsteigė komisijos narė Nelikrus dėl žiniasklaidos laisvės ir e, šios grupės veikloje dalyvauja daug žinomų politikų, tikimės, kad iki metų pabaigos jie parengs savo išvadas ir pasiūlymus ir tarp šios aukšto lygio darbo grupės pasiūlymų tikiuosi taip pat bus ir atitinkami atitinkamos idėjos susijusios su galimybė nustatyti teisinį pagrindą ir pasirinkti komisijai arba steigti komisijai e, teisinės galimybės e, siūlyti šios rytėje teisės aktų projektus, vykdyti teisėkuros darbą. Esu įsitikinus, kad rudenį, kuomet vyks atitinkami klausimai, e, jų metu bus svarstomi būtent šie mano minėti klausimai, nes esama ir piliečių iniciatyvų, kuriuose komisija raginama imtis teisėjų, kurios darbo susijusio su tam tikrais žiniasklaidos veiklos aspektais, tačiau reikia apsvarstyti teisinius tokių veiksmų aspektus ir galimybės. Kalbant apie tai, kaip aš vertinu šį pranešimą, tai žinoma, jame bus minimi įvairūs e, specifiniai aspektai. Antrajame darbo dokumente jie yra išvardyjami. Tačiau mano nuomonė pranešime daugiausiai dėmesio reikėtų skirti svarbiausiems žiniasklaidos laisvės, žiniasklaidos įvairovės aspektams ir mažiau dėmesio e, skirti konkretiems pažeidimams arba statymui prie gėdos stulpo. Jeigu pasirinktume tokią kryptį, tai atvertume Pandoros skrynę ir užuot susitelkę ties svarbiausiais standartais, kurių turėtų laikytis valstybės narės savo santykiuose su žiniasklaida, mes pradėtume kovoti tarpusavyje <clears throat> vieni kitus e, gindami arba kaltindami. Ir aš tikrai norėčiau, atiksliau norėčiau, kad padėtis Europoje nuo labai blogos taptų mažiau blogesnė, tačiau žinoma, skiriose valstybėse narėse situacija yra nevienoda, todėl daug svarbiau būtų nustatyti bendrus standartus. Jei tam tikrų metų komisija priims sprendimą paskelbti komunikatą. Tai tie standartai, dėl kurių sprendimą e, priims parlamentas, e, turėtų būti perimami arba įtraukiami į atitinkamą komisijos teisėjų kuros iniciatyvą. Manau, kad e, tiek norėjau pasakyti. Kol kas ir esu pasirengusi išklausyti kolegų kalt klausimų ir komentarų. Now... Ačiū kolegijai už darbinio dokumento projekto pristatymą. Dabar vėl turiu kalbėtojų sąrašą ir priminsiu visiems, kad mus spaudžia laikas. Netrukus atvyks Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas pristatyti savo metinės ataskaitos ir taip pat dar mūsų laukia ir Libe ir FEM komitetų jungtinis posėdis iki pietų visą tai turime nuveikti, turėkite tai galvoje ir pirmiausia žodį suteiksiu ponui Maraš. Ar ponas Busutil norėtų dabar pasisakyti? Prašom, tada jūs pirmas, ponė Busutil. Ačiū, ponė pirmininkė. Nesu EPP frakcijos šešėlinis pranešėjas šiuo klausimu, bet panašu, kad pono, Manir... pono Marinesku tikro šešėlinio pranešėjo nėra, tada aš tik trumpai pasisakysiu. Iš esmės tik tam, kad pasveikinčiau uh, kolegę už tai, kad pristatė šį darbinį dokumentą ir taip pat pranešimo projektą. Tikrai nepaslaptis, kad APP e frakcija m, mm, kėlė kai kurios klausimus mm, dėl šios temos, kai kas mums kėlė nerimą, bet vis dėlto ponė Weber parengė tikrai puikiai subalansuotą dokumentą ir yra atkreipiamas dėmesys į um, kontroversišką požiūrį kai kuriuose valstybėse e, narėse jos yra išskirtos atskirai. Tai opus klausimai. Jūs sakėte, kad reikėtų dar taip pat ir klausimų e, šią temą ir aš manau, kad e, visiškai galima su tuo sutikti. Tik vienas dalykas, kurį norėčiau paminėti reaguodamas. Ar ES reikėtų specialių teisės aktų žiniasklaidos laisvę reglamentuojančių Man atrodo, tuo klausimu reikėtų labai atsargiai elgtis, nes e, su to susijęs subsidiarumo principas ir mano akimi žiūrint, tai reiškia, kad visos valstybės narės, kiekviena atskirai yra atsakingos už tai, kaip reglamentuoja žiniasklaidos sektorių savo teritorijoje. O es vaidmuo aktualus tampa tik tada, jeigu iškyla kokių nors pažeidimo atveju, būtent susijusių su, pavyzdžiui, žmogaus teisėmis. Tada jau ES turėtų įsikišti, nes be abejo nepriimtina jokių būdų, galvojant apie europinius standartus, kad būtų kur nors taikomi žiniasklaidos laisvės apribojimai, kad būtų ribojama žodžio išraiškos laisvė kurioje nors valstybėje narėje. Bet manau, iš principo turėtų būti taip, kad ir toliau valstybės narės kiekviena individualiai reglamentuotų šį sektorių Nors be abejo, didesnio bendradarbiavimo reikia tarp reguliuojančių institucijų ir pačių žiniasklaidos institucijų, bet tai neturėtų būti Europinio ligmens e, reguliuotojas. Tokia būtų mano pirminė reakcija, tiek norėjau pasakyti, o detalesnės pastabas pareikš mūsų šešėlinis pranešėjas, tikiuosi, kad netrukus atvyks. Ir mes be abejo esame pasirengę ir toliau konstruktyviai bendradarbiauti. Dar kartą sveikinimai poniai Renate Weber. Ačiū dabar ponas Muraiš. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, pasakysiu, kad kalbu ponios Kingagans vardu, jį yra šešėlinė pranešėja. Dėl šio dokumento ir norėčiau pasveikinti ponę Weber už tai, ką ji nuveikė, rengdama šią išsame ataskaitą, šią išsamų pranešimą. Aiškiai matyti, ką jis tengiasi pateikti tekste, apibendrinti visą situaciją. Dabar yra taip, kad daugeliu žmonių atrodo, jog Europos um, sąjungoje um, trūksta um, aiškumo ar aiškių standartų numatymų ir tas pats pasakyti nėra apie žiniasklaidos laisvę. Būtina juk užtikrinti pluralizmą. O mintis, kad kurionos valstybėje narėje arba netgi gal kai kuriuose keliose valstybėse narėse iškilo problemų susijusių su žiniasklaidos laisvė, su pagrindinėmis žmogaus teisėmis, būtent ir kėlė um, Akstina renkti šį pranešimą, nes tai dalykai, kurie kelia, na, kelia nerimo. Kaip ir sakė ponė Weber pasisakymo pradžioje, mes tikrai nenorime E, nieko kalti prie gėdos stulpo ir įvardyti kaltųjų. Tiesiog norime apskritai kalbėti apie pluralizmo užtikrinimą, žiniasklaidos laisvės užtikrinimą ir tai yra mūsų manimų tikrai konstruktyvus požiūris ir juo reikėtų vadovauti, vadovautis. Todėl, kad klausimas tikrai opus. Ir jeigu turėsime galvoje, pavyzdžiui, debatus Junktinėje karalystėje, mano gimtoje šalyje, um, kur i, tikriausiai daugelis iš kolegų žino, E, vyko kai kurių žiniasklaidos skandalų dėl žiniasklaidos priemonių susitelkimo per nelik didelio susikoncentravimo. Pono Murdoko magnato koncerną turime ir tyrimas vyksta, tad turime atidžiai stebėti e, taip pat ir to tyrimo eigą, raidą. nes be abejo žiniasklaida um, daro įtaką žodžio ir išraiško, išraiškos laisvai, tad reikia numatyti aiškius standartus čia. Taip pat dar norėčiau paminėti tai, kad esminis momentas lūžio taškas iš tikrųjų yra mintis dėl siūlomų taisyklių ar reglamento, galbūt ES lygių siūlomo. Ar iš tiesų mes tą darysime ir kaip tą darysime nes anksčiau ar vėliau prieisime tą tašką, kai reikės įvertinti tai, kaip um, veikia žiniasklaidos laisvė, kaip um, e, masiniai transliuotojai dirba. Ir turime pagalvoti apie tai, kiek taisyklių yra kiekvienoje valstybėje narėje ir kiek norime sąsajų su, su Europos Sąjunga šioje srityje. Uh, kiek tie modeliai susijęs su Europos Sąjunga taikomi valstybėse narėse. Man atrodo, čia yra tas lūžio taškas ir, ir, ir čia yra įvairių išsiskiriančių nuomonių, kontroversiško, kontra, kontroversiškų pozicijų. Ir tikrai būtent smulkmenose slypi esmė šios klausimus sprendžiant. Dar paminėsiu vieną pastabą šešėlinės pranešėjos Kinga Gons. Ji pasisako už tai, kad būtų stiprus numatytas e, stigmens e, stebėsenos mechanizmas. Man atrodo vis dėlto, kad reikėtų kreipti dėmesį į individualius e, modelius valstybėse narėse taikomus. Ir pabandyti įvertinti, kur čia galėtų slypėti ES vaidmuo. Nes mūsų užduotis yra užtikrinti, aiškiai, žiniasklaidos laisvę ir įvertinti tai, kas su jie vyksta, jeigu, pavyzdžiui, iš tiesų yra pažeidimo žmogaus teisės kai kuriuose valstybėse narėse, koks tuomet ES vaidmuo, kaip ji čia galėtų įsikišti. Reikės be abejo atsargiai situaciją vertinti, bet manau, kad pranešimas yra tikrai puikus pirmas žingsnis šiame kelyje. Ir daugeliui, man atrodo, parlamento narių tikrai rūpi šis klausimas. Šio komiteto nariai tikrai puikiai susipažinę su situacija savo šalyse, kaip jau minėjau, vyksta tyrimas, pavyzdžiui, Junktinėje karalystėje ir jį būtinai reikia atkreipti dėmesį. Ačiū, toliau ponas Tavareš. Uh, Ačiū, kalbėsiu trumpai. Mes čia kalbame vėlgi apie tokius atvejais, kai ES institucinė sąranga ar instituciniai sprendimai dar neparengti, tačiau susidariusi padėtis skatina reaguoti. Aišku, tai turime atsižvelgti bendrą kontekstą, ekonominę krizę, bankų krizę ir panašiai. Ir aišku, paprastai krizės metu politiniai subjektai, tokia kaip Europos Sąjunga, nevadinsiu federacija, nes daugam tai nepatinka, turi arba įgyti naujus įgaliojimus, naujas kompetencijas, arba kažkaip um, kitaip ieškoti sprendimų. Galim uh, pažiūrėti į JAV pavyzdį kokie ten buvo pokyčiai susijęs su žemės ūkio sektoriumi, pavyzdžiui, uh, po didžiosios depresijos. Tai turime įvertinti, kokia padėtis dabar yra su žiniasklaida. Daug kas pasikeitė nuo tada, kai ES buvo įkurta, nebėra vietos žiniasklaidos priemonių, atsirado labai daug internetinių žiniasklaidos priemonių. Taigi galima sakyti, kad žiniasklaidos priemonių apibrieštis labai plati, žiniasklaida nebeturi sienų Ir aišku, turime kelti patį subsidiarumo principą, ar jis tebe galioja. Žiniasklaida dabar neturi sienų, tai ar tebe kalbame apie subsidiarumą tikrai šio žodžio prasme. Jeigu būtų nustatyti konkretus standartai teisės aktuose, tai valstybės narės turėsios įgyvendinti valstybėse narėse pačios ir tai bus išsaugotas subsidiarumo principas. Nors aš manau, kad e, pačios valstybės narės jau dabar nemažai padarė tų dalykų, apie kuriuos mes dabar kalbame. Ir tai buvo padaryta stojant e, joms į ES, netgi jeigu nėra konkrečių nuostatų. Įstatymuose tai vis tiek e, galioja ta pati dvasia. Tarkim, prisiminkime 89-uosius Tada, stojant valstybėms narėms, buvo stengiamasi apginti demokratinius principus, įskaitant e, susibūrimo laisvę, žiniasklaidos laisvę, žodžio laisvę ir panašiai. Tai mes turime šių dviejų dokumentų pavydalų gerą darbo pagrindą, dar turime daug ką apgalvoti. Tik galvoju, kad galbūt per daug yra akcentuojamas valstybės kišimasis į žiniasklaidos laisvę. Kalbu remdamasi savo patirtimi, aš pats e, rašiau spaudai beveik 20 metų, nors pats nesu žurnalistas, bet dalyvauju žiniasklaidos veikloje ir matau, kad pagrindinė grėsmė valstybėse narėse susijusi su e, žiniasklaida yra rinka. Pavojus didžiausias yra ne iš valstybės pusės, o iš rinkos. Ir ko gero negalima kalbėti apie uh, laisvą žiniasklaidą, jeigu žurnalistai uždirba 600 eurų per mėnesį ir bet kada gali būti atleisti iš darbo, jeigu išspausdina kažkokį neteisingą straipsnį. Taigi tikrai dar turime apie viską galvoti ir nemažai padirbėti per artimiausius mėnesius, bet ačiū poniai Weber už jos pranešimą. Ačiū, ponas Dejong. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau pasakyti ponui Busutil ir ponui Morais. E, norėčiau pritarti jiems, kad e, mes turime gerą pagrindą diskusijoms, gerus du dokumentus. Aš turiu porą pastabų dėl šio pranešimo projekto. Yra iš tikrųjų tokių sričių, kuriuose ES turi kompetenciją. Pirmiausia, taisy, konkurencijos taisyklės ir antras rytis kova su korupcija, kalbant apie konkurenciją ir konkrečiai žiniasklaidos srityje ES tikrai aktyviai veikia praeitie, kurdama vieningą rinką, vyko diskusijos apie viešuosius transliuotojus, kalbėjom apie kitus klausimus, vyko viešusios diskusijos. Ir galiausiai buvo nustatyta tam tikra sistema, viešiesiems transliuotams buvo suteiktos tam tikros laisvės transliuojant Europoje, taigi buvo teigiamų rezultatų, bet taip pat paaiškėjo, kad yra tam tikra. Mm, susitelkimo ar monopolio grėsmė kai kuriuose valstybėse narėse. Ir būtent todėl kilo pluralizmo žodžio laisvės klausimas ir tai yra spręstinas e, klausimas Europos Sąjungoje. Taigi visą tai susijęs su konkurencijos klausimais, Galbūt ne visus vidaus rinkos principus automatiškai galima taikyti žiniasklaidai. Žiniasklaida yra glaudžiai susijusi su viešaja nuomonė ir viešosios nuomonės atspindėjimu. Turime pavyzdį Italijoje, kur būtent kilo problemų dėl E, koncentracijos ir dėl to, ar yra tinkamai informuojama visuomenė ir ar tinkamai atspindima visuomenės nuomonė. Taigi turime galvoti apie šį sudėtingą klausimą, jis aktualus daugeliui valstybių narių, ypač dabar, kai atsiranda nauji žiniasklaidos šaltiniai. Taigi sunku susivokti bendrame kontekste ir čia galim kalbėti ir apie internetinius šaltinius. Ir turime pagalvoti, ar iš tikrųjų ES e, vidaus rinkos taisyklės yra tinkamos ir pakankamos žiniasklaidos ryčiai. Ir dar viena pastaba ES turi kompetenciją kovos su korupcija srityje. Ir žiniasklaida, aišku, vaidina labai svarbu vaidmenį kovojant su korupcija. Žurnalizmas yra šiuo požiūriu svarbesnis negu bet kada anksčiau. Ir jeigu mes um, pagalvotume mm, iš tikrųjų ir apie finansavimo klausimus matome, kad iš tikrųjų kyla objektivaus žurnalizmo, objektivaus informacijos pateikimo mm, klausimai, bet e, svarbus ne vien finansai, svarbi ir žurnalistų apsauga, nes e, žurnalisto profesija tampa pavojinga. Taip pat turime kalbėti apie šaltinių apsaugą, ne vien pačių žurnalistų apsaugą, taip, tai yra svarbus klausimai. Pirmininkas. Pane Latvart nori dabar pasisakyti, nes norėtų anksčiau išeiti iš posėdžio, taigi galbūt e, žodis jai. Ačiū, pirmininkė. Taip, aš e, kalbėsiu trumpai. Panas Morais pasakė maždaug viską, ką aš norėjau pasakyti. Norėjau paminėti Junktinėje karalystėje vykstantį tyrimą ir, aišku, Renata Weber puikiai žino apie tokį tyrimą. Aš e, galbūt jau šiek tiek Ir noriu priminti, kodėl prasidėjo šis tyrimas. Būtent jis yra skirtas ištirti tą žiniasklaidos skandalą. Prisiminkime, nuo ko viskas prasidėjo ir galiausiai išsivystė į diskusiją apie žiniasklaidos e, laisvę, politikų įtaką ir panašiai. Kalbame apie konkrečius, konkrečias žiniasklaidos priemonės ir jų savininką, vieną iš savininkų. Na ir svarbu, kokios bus šio tyrimo išvados susijusios su žiniasklaidos laisvė ar įtaka žiniasklaidos priemonėms. Bus tikrai įdomu mums sužinoti, kuo viskas baigsis. Manau, kad labai svarbu sekti tolesnius įvykius. Ir lauksiu tų klausimų, taip pat ir komisijos aukšto lygio grupės rekomendacijų, nes iš tikrųjų svarbu viską suprasti teisingai, teisingai suprasti kontekstą ir užtikrinti uh, žiniasklaidos e, laisvė tuo pačiu per daug nereglamentuojant žiniasklaidos srities. Tai jau ribojasi su e, privatumo, teisų į privatumą užtikrinimo. Aišku, turime užtikrinti ir teisė į privatumą ir tikamai visuomenės informavimą. Tai svarbi pusiausvyrą. Aš norėčiau dar tik tai atkreipti dėmesį į vieną sakinį pranešime. Tai sakinys, kur kalbama apie tai, kad reikėtų skatinti etišką žiniasklaidą, tai turėtų, mm, kad turi būti vengiama homofobijos, rasizmo ir taip toliau. Na, aš e, Manau, kad aišku, visa tai yra teisinga. Aš tikrai nenoriu, kad būtų žiniasklaidė diskriminacija ir panašiai. Tačiau mes turime elgtis e, šiuo atveju Atsargiai taip turime užtikrinti, kad žiniasklaida nepažeidžia įstatymų susijusių su diskriminacijos ir neapykantos skatinimu. Tačiau kartais gali būti žiniasklaidoje svarbių įžvalgų reikalinga riba tarp žaidžiančių ar neapykantą skatinančių ir tiesiog kritinių pastabų. Tai aš galiu sutikti su tuo, kad kažkas ir mane įžeistų, jeigu tik nebus prieš mane smurtaujama. Gali e, žurnalistai sakyti ar kritikuoti mane bet aš aišku nesutikčiau, kad kažkas įsiverštų į mano namus. Tai tokia, toks jautrus klausimas ir reikia kažkaip e, formuluoti mm, tos, tą tekstą apie etinį žurnalizmą. Ačiū. Ponas Kūrėja. Ačiū pirmininkė. Il suo lavoro. padėkoti už atliktą darbą pranešėjai, taip pat ir už subtilumą, rengiantis pranešimui šią pakankamai kontroversišką temą. Vakar kultūros komitete vyko balsavimas šiuo klausimu, buvo tvirtinama mūsų nuomonė, į kurią pranešėja galbūt galėtų atsižvelgti, <clears throat> nes e, mano vertinimu nuomonė buvo parengta tinkamai, bandant suderinti įvairias pozicijas, e, siekiant kompromiso. Ir jau pirmas e, konkretus rezultatas, kalbant apie žiniasklaidos laisvę, jos santykių su privačia nusavybė, žiniasklaidos priemonės ir turint omenyje tą aplinkybę, kad žurnalistinis darbas kartais vyksta esant nemažam visuomenės spaudimui. Tai pirmasis žingsnis, kuris galėtų įnešti dinamiškumo svarstant svarbę temą. Vakar patvirtinome šią nuomonę ir aišku, ją pateiksime pranešėjai. Labai ačiū. Panas Argentinė, ačiū pirmininkė, ačiū Renatai Weber, kuri ėmėsi šio darbo klausimas komitete buvo svarstytas pakankamai ilgai. Aš tik tris metus dirbu šiame parlamente ir nuo kadencijos pradžios jau vyko diskusijos dėl žiniasklaidos pluralizmo Italijoje. Rezoliucija nebuvo patvirtinta plenarnėje sesijoje, tačiau man buvo labai svarbu dalyvauti šioje diskusijoje dėl žiniasklaidos pluralizmo įvairovės. Po to buvo svarstomas žiniasklaidos įstatymas Vengrijoje, įvyko politinės permainos Italijoje ir mūsų dėmesio kampas šiek tiek pasikeitė, tačiau noriu kreipti dėmesį į žiniasklaidos priemonių savininkus ir į tai, kad Berlusconis be to, kad valdo savo žiniasklaidos įmonės, tuo pačiu metu buvo šalies premjeras kontroliavo valstybinė žiniasklaida ir tokia padėtis gali pasikartoti tiek Italijoje, tiek bet kurioje kitoje šalyje. Manau, kad e, siekiant, jog Europos e, demokratija klestėtų, turime būti pasirengę tokios padėties pasikartojimui kada nors ir kur nors kitur. Kalbant apie teisės aktus susijusius su žiniasklaidos laisvė, tai man šis klausimas yra esminis. Renate Weber kelia klausimą, ar priimant teisės aktus ES lygių būtų galima atsakyti visus klausimus, žinoma, ne, tačiau bent jau užtikrintume tam tikrą didesnį saugumą, todėl paraginčiau daugiau dėmesio skirti žiniasklaidos laisvės e, teisės aktams. Jūs kalbėjote apie tam tikrą kišimąsi teikiant paramą, tai back-up intervention. Man būtų įdomu sužinoti išsamiau, ką turėjote omenyje atsižvelgiant į tai, kad e, prieštrauti pasiūlymui įvardinti konkrečius pažeidimus ir statyti prie gėbos, gėdos stulpo konkrečias valstybės. E, <clears throat> taigi, ką turėjote omenyje, kalbėdama apie tą backup intervention. Pat reikia atkreipti dėmesį, kad nacionalinėje teisėje cituoju jūsų darbinį dokumentą, nenumatytas papildomos galios kontroliuoti žiniasklaidai ir e, cituoju šitą jūsų darbinį dokumentą, tačiau jeigu norime skatinti etišką e, žiniasklaidos veiklą, priboti e, rasizmo apraiškas arba jų atsisakyti, tai ar tai reiškia, kad turėtume nustatyti naujas žurnalistų elgesio ir darbo taisyklės, jeigu iš tikrųjų to siekiame, tai nemanau, kad susilauktume didelio entuzijazmo iš žurnalistų pusės, nes jie tikrai nepagėdautų, kad tiksliai nustatinėtume uh, jų darbo taisyklės. Pasiūlymas susijęs su e, Islandijos pavyzdžių yra pakankamai vertas dėmesio, nes jei tas modelis e, užtikrino Islandijai ekonominę gerovę, taip pat ir žurnalistų nepriklausomumą Tai manau, kad e, verta ir mums panagrinėti tokį modelį. Taigi nekantri laukiu tolesnės proceso eigos. Mane Initfeld. Ačiū pirmininkai, norėčiau prisijungti prie pagiros žodžių pranešėjai už puikiai parengtus darbinius dokumentus. Manau, kad e, ši diskusija daugiausiai buvo susijusi su padėtimi Vengrijoje, tačiau ir anksčiau buvome susidūrę su panašiais atvejais, kuomet parlamentas reikdavo savo susirūpinimą dėl padėties Italijoje prieš kelis metus. Mums tai taip pat e, signalas e, tapti budresniems visose valstybėse narėse. Prieš kelias dienas viename laikraštyje buvo pranešta, kad mano šalyje slaptosios tarnybos mokėjo žurnalistams už tai, kad šie šnipinėtų Kinijoje per olimpinės žaidynės. Panašių dalykų pasitaiko visose valstybėse narėse. Nemanau, kad demokratijos ir žiniasklaidos laisvės pagrindinių laisvų standartai turėtų būti e, siejami su subsidiarumu, subsidiarumu arba mes laikomės bendrų vertybių arba ne. Asmeniškai manau ir palankiai vertinu pranešėjos pasiūlymus nustatyti bendruosius standartus, nors įgyveninti šį pasiūlymą būtų pakankamai sudėtinga, tačiau manau, kad standartai yra visiškai beprasmiai, neturime priemonių e, jiems įgyvendinti tais atvejais, jeigu valstybės narės standartų nesilaikytų, taip kaip ir yra eurozonoje, turime nustatę finansinės drausmės standartus, tačiau neturėdami priemonių šiems standartams įgyveninti, e, nieko negalime padaryti toms valstybės narėms, kurios jų nesilaiko. Vengrijoje, arba dėl padėties Vengrijoje, buvo daug kalbama apie galimybę pasitelkti septintąjį straipsnį e, siekiant gyventi šeštos sutarties, šeštos sutarties straipsnio nuostatas, tačiau jeigu mes neapsispręsime kokiamis priemonėmis tų straipsnių nuostatas įgyveninti, tai nelabai daug yra prasmės apskritai kalbėti apie šias nuostatas. Todėl, kalbant apie e, žiniasklaidos priemonių nusavybė, ne tik in, apie interneto kaip žiniasklaidos priemonę. Turime konstatuoti, kad e, žiniasklaidos priemonės valdo įvairios tarpvalstybinės struktūros arba vienas savininkas valdo kelias žiniasklaidos priemonės keliose šalise, kaip yra Nardoko atveju, kuris yra žiniasklaidos priemonės savininkas tiek Junktinėje karalystėje, tiek ir kitur. Manau, kad nacionalinės valdžios institucijos atsakingos už žiniasklaidos laisvės užtikrinimą, tačiau jeigu nesugeba to padaryti, tuomet ES turi turėti atitinkamas priemonės, kad ištaisytų valstybių narių trūkumus Ir jeigu valstybės narėse yra pažeidžiamas tam tikros pagrindinės teisės, tai nemanau, kad e, nematau priežasties joms teikti ES paramą. Aš pageidaučiau griežtesnių teisėkuros priemonių. Šioje srityje, kalbant apie rinkos koncentraciją, apie kurią kalbėjo kolegos Tavarės ir kiti, aš pritariu pareikštam susirūpinimu, tačiau nemanau, kad atsakas į e, šią problemą yra e, didesnė valstybinės žiniasklaidos e, dalis arba jos įtakos didinimas. Pabaigai noriu pasakyti, kad kuomet prasidėjo diskusija dėl padėties Vengrijoje, aš siūliau pagrindinių teisų agentūrai renkti metinę ataskaitą dėl žiniasklaidos laisvės padėties visose valstybėse narėse, ne tik vienoje. Pagrindinių teisų agentūra dėl kol kas man e, neaiškių priežasčių atsisakė tą daryti. Manau, turėtume oficialiai pateikti dar kartą šį e, prašymą, įtraukiant jį į jūsų pranešimą. Manau, kad e, tokia ataskaita ir tokia stebėsena turėtų būti viena iš svarbiausių pagrindinių teisų agentūros veiklos sudėdamųjų dalių ir nežinau, kodėl jau nuo šiandien agentūra negalėtų pradėti imti šio darbo, ponas Bronksas. Ačiū žiniasklaidos laisvės koncepcija yra labai prieštaringa, tačiau tai tikrai ne vieninga koncepcija, ją sudaro trys e, prieštaringos dalis, tai yra <clears throat> žiniasklaidos laisvės, laisvės nuo žiniasklaidos ir žinia, priegos prie žiniasklaidos laisvės. Žiniasklaidos laisvės tikrai neturėtų kontroliuoti arba veiklos valstybinės institucijos, tačiau tai e, nereiškia, kad monopolistinės žiniasklaidos priemonės neturėtų būti kontroliuojamos valstybės e, siekiant užkirsti kelią piknaudžiavimui. Taip pat tai nereiškia, kad, <clears throat> nebūtų, kad neturėtų būti galima leisti patraukti žiniasklaidos priemonės į teismą už tam e, tikrų dalykų kurstimą, pavyzdžiui, nesantaikos. E, kalbant apie laisvę nuo žiniasklaidos, įtakingi politikai turi čia prisijimti savo atsakomybę, atsižvelgiant jų užimamas pareigas, tačiau reikia juos apsaugoti nuo tam tikro priekabiavimo, kurį jie patiria iš e, žiniasklaidos e, pusės. Manau, jog būtina pasitelkti teisinės priemonės, e, kurios užtikrintų taip pat ir paprastiems žmonėms galimybę naudoti žiniasklaidą, o ne tik tiems, kurie turi tam pakankamai lėšų. Kalbant apie trečią dalyką, e, prieigos prie žiniasklaidos laisvę, monopolistinės žiniasklaidos priemonės e, privalo sudaryti sąlygas visiems tapti, sudarys sąlygas visiems naudoti žiniasklaidos ypatingai rinkimų kampanijos metu nes šiuo metu pastebime, kad tam tikros vienos klasės kandidatai yra sistemingai remiami žiniasklaidos, o kiti yra ignoruojami. Laisvė balsuoti, be laisvės kalbėti ir būti išgirstam, taip pat be laisvės skaityti ir e, girdėti yra tik pusinė e, demokratija, pusinė demokratija reiškia jokios demokratijos e, Per pastarį dešimtmetį internetas buvo laisviausia žiniasklaidos priemonė, nepaisant viso jo trūkumų. Aš manau, kad e, internetas turėtų būti e, nereglamentuojamas ir e, nereguliuojamas ir prieštarauju, nesutinku su pasiūlymais jį kontroliuoti. Ir taip pat manau, kad kai kurios valstybės galbūt labiau ne kitos riboja savo žiniasklaidos laisvę. Pone Antičevič, ačiū, pone pirmininkė. Dabar vis daugiau žiniasklaidos priemonių žengia į rinką ir sudaro vairių problemų. Uh, um, pavyzdžiui, vartotojų apsaugos ar žiniasklaidos laisvės užtikrinimo srityje, jeigu yra pernelyg didelė koncentracija. Žiniasklaidos verslas yra domin, dominuojamas masinių didelių korporacijų ir daugeliu atveju tos didžiulės įmonės vertikaliai yra integruotos ir kontroliuoja viską nuo pradinės gamybos stadijos iki platinimo kanalų. Ir dažnai yra naudojamasi tokia gale norint manipuliuoti visuomenę labai plačiu mastu. Žiniasklaida yra tikrai e, didžiulis verslas ir dėl to, man atrodo, reikia užtikrinti reikiamus standartus čia. Like Ačiū. Ar komisijos atstovas norės dabar sureaguoti. Jeigu taip, prašom daryti tą trumpai, nes dar turime suteikti žodį galutinį pranešėją, o paskui mūsų laukia susitikimas su duomenų apsaugos priežiūros pareigūnų. Taigi komisija, prašom. Ačiū. Aš trumpai sureaguosiu į tas vietas, kuriuose buvo minėtas komisijos vaidmuo pranešėja man atrodo, sakė, kad komisija nieko nedaro, bet to pačiu citavo kai kurias e, mintis iš pranešimo, kur minima, kad komisija ėmėsi veiksmų, pavyzdžiui, dėl žiniasklaidos įstatymo Vengrijoje ir kitur. Bet tiesiog mūsų įgaliojimai yra riboti ir mes veikiame pagal savo įgaliojimus. Ir reikia pasakyti, kad Hartija nenumato, kad komisija kištusi 51 hartijos straipsnį yra priboti įgaliojimai komisijos e, tiesiog subsidiarumo principo taikymu ir išsaugomu ir mes galime imtis veiksmų valstybėse narėse tik tada, kai jos e, įgyvendina ES teisės aktus. Ir tikrai negali komisija imtis veiksmų, jeigu nenumatyti aiškus jai įgaliojimai tą daryti. Taigi komisijos negalima um, laikyti, komisiją galima tiesiog laikyti galbūt pagrindinių teisų užtarėję, bet tik tiek. Toliau dėl nepriklausomų reguliuotojų ir audiovizualinių paslaugų e, direktyvos. Iš tiesų, nei spausdintiniai žiniasklaidai, nei radijos sferai nenumatytas e, reguliuotojas. Ir galima kelti klausimą, kodėl audiovizualinių paslaugų direktyvoje nėra numatytas toks vaidmuo reguliuotojo ir kam apskritai reguliuoti šią sritį. Čia mes turėtumėm kalbėti apie laisvę teikti paslaugas. Ir apie galimybę gauti audiovizualinės paslaugas valstybėse narėse. Be apribojimų, pavyzdžiui, retransliuoti programas ir panašiai. Taip pat reikia turėti galvoje ir televiziją bei Europos Sąjungos fenomeną vadinamai. Yra kai kurių skirtingų kliūčių, ar skirtingų apribojimų numatyta um, spaudai arba apskritai spaudos rytis yra kitokia ir dėl to čia ES sritis um, šiuo metu su to nesusijusi, ES įgaliojimų čia nėra. Jeigu kalbėsime apie reguliuotoją, yra licencijuota ir nelicencijuota žiniasklaida ar žiniasklaidos priemonės. ir pagrindinių teisų tradicijos valstybėse narėse numato, kad yra garantuojama spaudos laisvė, o specialūs taisyklių rinkiniai yra numatyti transliuotojams. Dėl to, kad reikia reguliuoti mm, dažnius, kuriais transliuojama, vien ta specifika lemia teisės aktus bet e, spaudos srityje to nėra. Arba galvojant apie interneto paslaugas, internetinę žiniasklaidą. Tad jeigu kaip nors ribosime, pavyzdžiui, interneto srity arba spaudos srity, uh, kažin ar pasieksime savo tikslų. Dabar, ponė pranešė, ačiū, ponė pirmininkė, suprantu, kad laiko liko nemažai, tada aš tik trumpai padėkosiu kolegoms už jų reakcijas, už, už mm, tą konstruktyvę diskusiją ir man pareikštą paramą, kiek supratau. Dar kartą noriu aiškiai pasakyti, kad kai kalbam apie ES lygmens reglamentavimą, tai nereiškia, jog reglamentuotumėm kaip nors žurnalistų profesiją pačią. Tai yra kiekvienos valstybės narės reikalas ir čia galima rinktis ir nereglamentuoti valstybiniais teisės aktai šios ryties, bet man atrodo, Europos Sąjungoje turėtumėm bent jau pasakyti, ką valstybė narė gali ar negali daryti tam, kad apsaugotų žiniasklaidos laisvės standartus. Dėl tų klausimų, kurie buvo užduoti apie tai, kiek žiniasklaida, pavyzdžiui, gali ar negali įžeidinėti asmenis, čia jau reikia pasitelkti ES e, teisės aktus, galima remti žmogaus teisų teismo e, išvadomis, bet yra tam, tam tikri apribojimai ir apie kai kurios dalykus, dalykus nekalbėsime nei pranešime, nei apskritai, man atrodo, apskritai, nei apskritai, man atrodo, ES e, teisės aktuose, bent jau mano manimu, taip neturėtų būti. Kitas klausimas, kaip gali būti, jog mes prašome valstybių kandidačių laikytis kai kurių žiniasklaidos principų ir paskui jau nebepaisome visų tų taisyklių, kai tik tai ta valstybė narė patampia ES nare. Dėl to, man atrodo, pranešime aiškiai reikėtų pasakyti, jog Europos parlamentas primiktinai reikalauja, kad pagrindinių teisų agentūra stebėtų šią sritį. Ir dėl komisijos pasisakymų, man atrodo, galiu pasakyti, kad eilinį kartą tiesiog sutinkam dėl to, kad nesutinkam tarpusavyje. Ačiū poniai Weber. Dabar dar porą liko darbo tvarkės klausimų, tad e, negaišuodamas iš karto sveikinuosi su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu ponu Hustingsu ir jo pavaduotoju ponu, ponu Butareli. Jie pristatys metinę savo veiklos ataskaitą. Iš karto žodis teikiamas ponui Hastings. Ačiū, ponė pirmininkė. Per metus iš tikrųjų yra nemažai progų, kai galime sustikti su Libe komiteto atstovais ar su kitais komiteto, komit, ar su kitų komitetų nariais, bet bent jau viena proga per metus yra tikrai išskirtinė, kuomet aš turiu galimybę pristatyti jums metinę savo veiklos ataskaitą. Dėl objektyvių priežasčių apsiribosiu tik kai kuriais pagrindiniais dalykais. Ir norėčiau pirmiausiai atkreipdėmėsi į tai, kad matome dedamas nemažas pastangas. Tai, kad būtų formuojama nusekli, veiksminga duomenų apsaugos politika įvairiose veiklos srityse. Ir galime tai vertinti, atsižvelgdami įvairius rodiklius, kurių yra pasiekiama. Veiksminga apsauga reiškia visų pirma tai, kad um, apsauga, apsaugos nuostatos yra pritaikomos praktiškai ES institucijose ir valstybėse narėse. Ir čia pra, per praėjusius metus rinkome labai vairius veiklos rodiklius, atitikties rodiklius, žiūrėjome, kaip yra atitinkami duomenų apsaugos standartai ir išvada ta, kad naujoji įgyvendinimo politika, kurią pradėjome praėjusiais metais, mm, pasiteisino, kad daug kur yra pasiekta pažangos, bet dar yra sričių, kurios turėtų, kurios reikėtų pasitempti. Tad labai naudingas buvo tas rodiklių tyrimas ir jau šiais metais vyko daug įvairių vizitų, apsilankimų valstybėse narėse, įvairiose įstaigose, norint įsitikinti to, kokia yra padėtis. Neretai yra kalbama apie įvairius mm, duomenų apsaugos trūkumus, netgi 24 pranešimuose, pavyzdžiui, rengtose buvo keliami tie klausimai dėl to, kaip veikia domenų apsaugos nuostatos. Dėl to, kas susijęs su Libė komitetu, tai yra tikriausiai Stokholmo programa saugumo ir teisingumo erdvės srityje, skaitmeninę darbo atvarkę reikėtų paminėti, Europo 2020 strategijos viena kertinio šių, jūs čia taip pat atsakingi iš dalies už tą sritį ir dar mūsų darbo atvarkė yra testinis darbas su um, krizinėmis nuostatomis ar krizių sprendimų nuostatomis. Čia komiteto vaidmuo taip pat reikšmingas. Ir išvelgėme nemažos pažangos veiksmingo bendradarbiavimo srityje su nacionaliniais apsaugos priežiūros e, pareigūnais ar institucijomis pagal atitinkamą straipsnį ir pagal įsteigtą darbo grupę veiksmingos sienų kontrolės srityje, taip pat išvelgiame gerų žingsnių į priekį. Ir jungtiniai valdymo organai Europolo, Eurojusto, Schengeno mm, kontekste e, taip pat minėtini, o jūsų vaidmuo čia neturėtų būti pamirštamas. Dėl to, kas pasakytina apie perspektyvas dar kalbėsiu vėliau, bet dabar norėčiau trumpai su jumis pasidalinti kai kuriomis mintimis apie tai, kas mano manimu yra tikrai svarbiausias mūsų darbo atvarkės aspektas. Tai yra duomenų apsaugos teisinės strategijos ar pagrindo peržiūra. Jau yra paskirti pranešėjai, darbas vyksta ir mano supratimu siūlomas reglamentas apie kurį ir norėčiau kalbėti, yra vertinamas palankiai, bet taip pat reiškiamas ir susirūpinimas dėl kai kurių sričių. Nes aptardami tą pasiūlymą neturėtume paleisti iš akių to fakto, kad vien tai, kad yra siūlomas toks teisės aktas, yra jau žingsnis pirmin veiksmingesnės ir nuseklesnės duomenų apsaugos politikos link ir yra būtinas stiprus rimtas teisinis pagrindas reglamentuoti duomenų apsaugą, ką ir ketinama padaryti nuo 14 metų. Be kita ko reikėtų skirti viešą ir privatų sektorių ir čia apdarojimus duomenys, man atrodo, tas yra visiems aišku. Ir būtinai norėčiau e, įspėti dėl to, kad nebūtų um, skeliamas didelis tas reglamentas. Man atrodo, kad galima rasti sprendimą, pasinaudojant dabartinę reglamento taikymo srityje, sritimi. Hmm. Dėl to, kas pasakytina apie pramonės sritį, irgi reikia kai kurių naujų pasvarstymų. Reiktų geresnio atskaitomybės principo įgyvendinimo, nes būtent tai leidžia sumažinti reikšmingai biurokratijos dalį. Taip pat reikia užtikrinti kai kurias teisės duomenų apsaugos rytyje ir išvelgime ir komisijos ir, ir taip pat e, išvelgtume būtinybę mažinti komisijos įgaliojimus, numatyti čia deleguotusius aktus. Būtinai viskas turi būti praktiškai pritaikoma, reikia ieškoti tinkamos pusiausvėros visada. Ir Taip pat turiu pasakyti, kad gauname signalų apie tai, jog kai kurios valstybės narės nepasirengusios e, e, kalbėti apie gyvendinimo teisės akto aprepti ar taikymos rytį. Nors mes manome, kad tai yra labai pavojinga ir galėtų privesti prie uh, blok blokados, kai nepavyks žengti pirmin direktyvos atžvilgiu. Taip pat dar keletas dalykų norime padėkoti už paramą dėl to, kaip jūs žiūrite į finansavimo klausimus, į išteklių skirimo klausimus. Dabar yra numatyta, jog mes galėsime jau žengti ir kitus tolimesnius žingsnius dėl biudžeto formavimo nuo 14 metų. Tad noriu padėkoti už nuolatinę jūsų paramą mums ir mūsų institucijos vaidmens įvertinimą. Džiugu, kad gerbėte tai, ką mes darom ir kad jums tai rūpi, kad duomenų apsauga būtų užtikrinta. Ačiū. Ačiū ponui Hastingsui, toliau ponas Butarelio. Ačiū pirmininkė. Mūsų ataskaita ir jos santrauka parengta keletų kalbų. Tai yra 2011 metų ataskaita, tai septintieji tarnybos veiklos metai. Ir aštuntasis šios ataskaitos skyrius Čia yra išdėsyti pagrindiniai tikslai 2012 metams ir matote, kad mes toliau sieksime didinti informuotumą ES institucijų ir ES as, asmens duomenų apsaugos tarnybos darbuotojams. Matome taip pat, kokie buvo surenkti renginiai, seminarai ir konferencijos. Ir pernai iš viso buvo 54 domino e, apsaugos pareigūnai. Mes taip pat tęsime darbus susijusius su domino apsaugos pareigūno statusu pernai vykdėme atitinkamą veiklą, stebėjome, kaip laikomasi domino apsaugos taisyklių, tai buvo 2011 peržiūra. Ir taip pat norėčiau pabrėžti, kad institucijos pasiekė pažangos įgyvendintamos reglamentą, taip pat išdėstume dar tebesančius trūkumus. Pernai Gavome 164 pranešimus apie iš ankstinius patikrinimus. Tai didžiausias skaičius nei bet kada anksčiau ir šis skaičiaus padidėjimas yra susijęs su dažnesnėmis patikromis vietoje ir kitais aspektais. Na ir mes rengsime atitinkamas rekomendacijas ir norėčiau pabrėžti, kad ir toliau patikros bus mūsų veiklos viena pagrindinių dalių. Mes stebėsime, kaip įgyvendinamas reglamentas. Pernai vykdėme keturias patikras. Mm, Visa informacijos mm, sistemos auditas taip pat buvo atliktas. Na ir galime pateikti tokius skaičius 71 ataskaitą apie iš ankstinės patikras, vyko nemažai konsultacijų dėl administracinių procedūrų, parengtos gairės ir taip toliau. Na, tačiau priežiūra yra tik viena duomenų apsaugos pareigūnų e, veiklos ryčių. Taip pat e, buvo vykdoma veikla susijusi su techniniais e, sprendimais. Tai ir tai bus vienas iš mm, mūsų veiklos prioritetų ir 2012 metams. E, pavyzdžiui, mm, imsimės veiksmų internetinės stebėsenos e, srityje. Teisingumo ir saugumo mm, užtikrinimas, aišku, tai taip pat uh, viena svarbiausių mūsų veiklos e, sričių. Mes toliau svarstysime duomenų saugojimo direktyvą, e, taip pat e, svarstysime duomenų apsaugos susitarimus, mes svarstysime ir naujus pasiūlymus dėl finansinių rinkų priežiūros reglamento. Mano kolega jau kalbėjo apie bendradarbiavimą. Mes iš tikrųjų galime pasidžiaugti su kit... bendradarbiavimu su kitomis tarnybomis ir stengsimės e, toliau vystyti bendradarbiavimą. Pernai mes aktyviai dalyvavome 29 straipsnio darbo grupėje, teikėme ataskaitas kai kuriais klausimais mm, susijusiai su teisėsauga. Mm, ir taip toliau. Taip pat mums tarp aktualių klausimų yra Eurodac, visa informacinė sistema. Vyksta keitimasis nuomonėmis dėl Eurodac ir ataskaitoje rasite taip pat informacijos apie traptautinį bendradarbiavimą. Ir dar noriu paminėti, kad mes pertvarkėme savo sekretoriatą, įdarbinome 14 naujų darbuotojų ir pradėjome strateginę mūsų 2011 veiklos peržiūrą. Ir kol kas rezultatai šios peržiūros yra tikrai teigiami. Ačiū. Pirmininkas, aš turiu kalbėtojų sąrašą, jis dabar jau yra baigtinis, pradėsim nuo ponios Sofija Intveld. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti pasdomenų apsaugos pareigūnui ir turiu porą klausimų. Pirmiausia, koks yra jūsų nuomonių ir rekomendacijų poveikis ar įtaka. Aš anksčiau šiandien diskusijose kita tema jau sakiau, kad jūsų tarnyba buvo įsteigta specialiai tam, kad ES institucijos turėtų atitinkamą reikiamą kompetenciją Ir aš manau, kad jūsų nuomonė sėkmingai naudojasi ir Europos parlamentas, tačiau um, panašu, kad komisija ir taryba atmeta jūsų nuomonę ar nekreipia ją dėmesio, kai joms tai nepatogu. Tai aš noriu paklausti, ar jums atrodo taip pat, ar jums kyla susirūpinimas dėl šių dalykų ir kaip galima būtų gerinti padėtį. Ir antra pastaba jūsų pastabos apie direktyvą. Aš visiškai sutinku su jumis. Klausiau čia buvusio anksčiau Danijos pirmininkaujančios atstovo, kokia yra dabartinė padėtis šiuo klausimu taryboje ir išgirdome, kad buvo padaryta pažanga, tačiau su konkretinius klausimą paaiškėjo, kad na, galbūt konkretaus atsakymo nėra. Taryba, tar, taryba tarsi pasakė, kad direktyva nereikalinga, užtenka pagrindų sprendimo. Dėl tų priežasčių, kurias jūs išvardijote. Tai aš noriu paklausti, kaip toliau bus elgiamasi ir, ar, ir ką toliau ketina elgtis Europos domenų apsaugos pareigūno tarnyba ir aukšto lygio grupė. Nes panašu, kad kol kas dabar nėra tos veiksmų pusiausvyros Ypač dabar, kai yra teikiama tiek daug pasiūlymų pirmojo ramščio srityje, tai kokie bus praktiniai sprendimai. Ačiū, ponė Brigit Zibel. Ačiū. Manau, kad Europos domenų apsaugos pareigūnų darbas nėra lengvas atsižvelgiant į valstybių narių skirtingas struktūras, kurios veikia šioje srityje ir sunkumų susidarant bendrą vaizdą, norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kaip Europos domino saugos agentūros veikla įtakoja naująjį domino apsaugos reglamentą, atskirus jo aspektus, šiek tiek samišio įnešė atskiriuose valstybėse narėse ta aplinkybė, kad reglamento nuostatos neturėtų galioti ES institucijoms ir agentūroms. Norėčiau išgirsti jūsų vertinimą arba paaiškinimą, kodėl tokios nuostatos atsirado. Buvo minėti deleguoti teisės aktai. Apie juos taip pat reikia kalbėti, nes kyla uh, klausimas, ar turime tvirtinti reglamentą, jeigu nežinome, kokia bus e, jo galutinė paskirtis, e, turime įsiaiškinti dėl deleguotų teisės aktų, ar juos pastelkus būtų priimami politiniai ar tik techniniai sprendimai, tai yra svarbu. Galbūt galėtumėte tarti keletą žodžių dėl duomenų apsaugos e, policijos ir teisės saugos struktūrų veikloje, nes mūsų patirtis šiandien yra pati teigiamiausia, kalbant apie pasikeitimą duomenimis tarp valstybinių mastų. Paskutinis klausimas, kalbant apie duomenų apsaugos užtikrinimo ateitį, kiek reglamentas ir deleguoti teisės aktai gali būti reglamentuojami arba privalo būti reglamentuojami, ES lygmenių, ar čia valstybės narės turės galimybę daryti įtaką, nustatant techninius standartus, sprendžiant organizacinius su domenų apsaugos užtikrinimu susijusius klausimus. Manau, kad tai būtų pakankamai svarbus aspektai. Ponas Albrechtas, kuris yra pranešėjęs dėl domenų apsaugos reglamento. Ačiū. Pirmininkė, noriu padėkoti už gerai parinktą pranešimą. Du klausimus turėčiau. Pirmasis susijęs su duomenų apsaugos reglamentu ir e, jo netaikymu ES institucijoms. Būtų įdomu išgirsti jūsų vertinimą ir galimybės įtraukti ES institucijas į reglamento taikymos rytį. <clears throat> Taip pat klausimas susijęs su reglamentu ir e, duomenų apsaugos nacionaliniais pareigūnais arba tarnybomis. Kyla klausimas, kaip galime perkelti e, harmonizuotas ES lygmenių duomenų apsaugos e, sistemos pridėtinę vertę į valstybės narės, ar jūs ketinate imtis kokiu nors veiksmu, būdamas Europos domenų apsaugos ombudsmenu, nes e, manau, kad e, suvienodinti standartai tikrai e, atneša didesnę pridėtinę vertę, tačių kartais valstybių narių atstovai tokios nuomonės nesilaiko dėl duomenų sulaikymo kaupimo direktyvos. Žinau, kad šiuo metu vyksta vertinimo darbai susijęs su tuo, kaip yra įgyvendinama duomenų rinkimo direktyva. Galbūt turėtumėte pastabų susijusių su komisijos planais peržiūrėti šią direktyvą. Pone Romero Lopes. Ačiū pirmininkė, ponia Butsmenė. Du klausimus norėčiau užduoti. Pirmasis susijęs arba galbūt nesusijęs su jūsų kompetencijos įgaliojimais. Galbūt, ponė pirmininkė, galėtumėte paskolinti savo ausinės duomenų apsaugos ombudsmeną ir aš iš naujo užduosiu savo klausimą. Atsiprašau, kad turiu kalbėti su gimtaja kalba, kurią moku geriausiai. Taigi klausimas būtų toks. Teisė pamiršti, užmiršti kažką. Kai kurių šalių įstatymuose tokia nuostata yra įtvirtinta, nepaisant to sulaukiama daug skundų, Ispanijoje ypač dažnai skundžiamasi dėl e, Google veiklos, kurios paslaugomis naudojamės kiekvieną dieną, nepaisant to, Google sukelia mums nemažai problemų bandoma kai kuriais atvejais netgi imtis teisinių priemonių, nes įmonės teigia, kad norint skelbti tam tikrą informaciją arba ją kaupti, reikia turėti teismo leidimą, tačiau teisinių ginčių svarstymas užtrunka pakankamai ilgai, nors esate neatsakingas už šią sritį, tačiau busimasis duomenų apsaugos ombudsmenas ar jūsų manimų neturėtų taip pat būti atsakingas už visų skundų ir problemų e, kažkokį tai centralizuotą kaupimą ir apdorojimą susijusiu su E, būtent čia sritimi, nes duomenų apsaugos ombudsmeno veikla šiuo metu yra pakankamai ribota, jis susijusi tik e, arba apsiriboja vien tik tai institucijomis, pat e, ir agentūrų kaupiami duomenys nėra kaupiami centralizuotai ir veiklos rytis dėl to yra pakankamai ribota. Ką galėtumėte pasakyti apie jūsų tarnybos veiklos ryties išplėtimą? ateityje. Dabar antrasis klausimas. Keleivių duomenų įrašų kaupimai. Ar jūs, būdamas duomenų apsaugos ombudsmenų, manote, kad e, keliaivių duomenų įrašai susijęs su asmeniniais duomenimis <clears throat> ir jie turėtų būti skelbiami e, skrydžių bendrovė ir jūsų manimų tie duomenys yra susiję su asmens duomenimis. Ačiū ponė Ems, jūs kalbėsite paskutinę ir prašau kalbėti trumpai. Ačiū pirmiausiai už jūsų nuveiktą darbą, jūsų tarnybos darbą, kuris yra labai svarbus ir naudingas. Kalbant apie duomenų apsaugos teisės aktų rinkinį, man e, pirmiausia kyla klausimų dėl atitinkamų nuostatų negaliojimo, netaikymo ES institucijoms ir agentūroms, agentūros, Europolas, Frontexas ir kitos. Jeigu joms nebūtų taikomos e, atitinkamos nuostatos, manau, kiltų nemažai problemų. Teigiama, kad galima uh, šį klausimą įspręsti kitais būdais, tačiau nepaisant to e, vis tiek nesidžiaugiu dabartiniais pasiūlymais. E, kitas dalykas susijęs to, kad taryba nenori šios direktyvos, o parlamentas nori ją pagerinti, nes mano nuomonė ši direktyva yra pakankamai skilėta ir kelia daug abejonių dabartinė jos redakcija. Grįžtant prie teisės aktų rinkinio, savo tiksluose 2012 metais teigiate, kad reikia skirti laiko ir lėšų parengti atitinkamoms ES gairėms, kokios tai turėtų būti gairės, įdomu išgirsti. Sarginių duomenų kopimo direktyva E, kurią būtina peržiūrėti, atnaujinti, galbūt daugiau galėtumėte informacijos apie tai pateikti. Pastinis klausimas susijęs su visais anksčiau minėtais aspektais, tai yra dėrybos dėl domenų apsaugos sustarimų su trečiosiomis šalimis, e, kokia yra padėtis šiuose dėrybose ir kokias svarbiausias problemas galėtumėte išvardinti. Ačiū, ponė Hastingsui. Žinome, kad laiko yra nedaug, jeigu galėtumėte per penkias minutės atsakyti visus klausimus, tai mums labai padėtų. Kalbėsiu trumpai ir bandysiu apriepti svarbiausius dalykus. Domino apsaugos ombudsmeno pagrindinis darbas susijęs su es institucijomis ir agentūromis, tačiau jis taip pat konsultuojasi uh, ir su kitomis institucijomis, e, taip pat dėl galimo teisės aktų taikymų valstybinių, valstybių narių lygmenių. Mes bendrabiavome su kolegomis iš valstybių narių ir aš tai vertinu kaip mano švelnaus koordinavimo, kaip savo švelnaus koordinavimo misiją, tiek įžangai. Poveikio nuomonių poveikis mes turime atitinkamas E, galės priežiūros srityje, teisės teisėkuros srityje padėtis yra kitokia. Tačiau jau e, teisės aktų rengimo stadijoje mes e, konsultuojamės su komisija, tiksliau komisija konsultuojasi su mumis, neformalius mūsų e, pastebėjimus atsižvelgia komisija ir forma, formalios nuomonės, tai yra trečioji arba ketvirtoji mūsų reakcija nevykstanti procesą ir e, tolesni veiksmai yra e, jų įmamasi sistemingai. E, ir aš pritariu, kad taryba galbūt šios ir tai šiek tiek atsilieka nuo parlamento, turint omenyje sisteminius tolesnius veiksmus, patvirtinus atinkamus teisės aktus. Kalbant apie domenų apsaugos direktyvą, buvo užduoti keli klausimai dėl jos. Manau, kad taryba nelabai nusiteikusi peržiūrėti šią direktyvą, e, laikosi priešiškos pozicijos atvirai tariant ir e, laikosi 2008 metų sprendimo ir e, jo tačiau e, galiojimo laikas yra pakankamai ribotas ir reikės e, rimtesnio teisės akto, kuris pastarai pakeistų įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, jei parlamentas pasinaudotų tinkamai savo teisėjų, kurios galiomis, tai galėtų e, šias rytyje turėti pakankamai didelės įtakos. Kai kurie minėjote ir klausėte apie tai, kokia yra padėtis peržiūrint atitinkamą direktyvą turime pagrindą manyti, kad e, remiantis tuo, jog dabartinis pasiūlymas yra techninio požiūrio, e, šiuo metu yra vykdomi darbai 45-2001 e, metų reglamentą peržiūrėti ir jūsų pasiūlymą galėtų būti traukti į bendrąjį reglamentą arba galėtų būti priimtas atskiras teisės aktas dėl reglamento 45.2001 peržiūros. <clears throat> Mes tačiau turėtume bet kokiu atveju m, mm, užtikrinti, jog būtų patvirtintas visą apimantis ir visapusiškas mm, dokumentas dėl peržiūros. Pana Zipel, mm, komentarai dėl deleguotų teisės aktų vertė dėmesio. E, kai kurie deleguoti teisės aktai yra būtini. Mes dabar bendraujame su kolegomis iš nacionalinių tarnybų, bandome nustatyti atitinkamus standartus, duomenų sulaikymo direktyva yra geriausias mūsų veiksmingos veiklos pavyzdys e, užtikrinant pakankamai griežtą e, vertinimą. Aš apie tai kalbėjau anksčiau. Ir e, kuomet bus pateiktas atinkamas pasiūlymas, manau, tikrai jis bus geresnis už e, dabar veikiančią direktyvą ir jūs turėtumėte prie to taip pat prisidėti. E, į klausimą dėl Google galiu atvirai pasakyti, jog stebime atidžiai padėti. Aš Manau, kad galbūt e, šio klausimu teisingumo teismas e, neleist įsikišti Ispanijos teismams e, šiuo konkrečiu atveju, tačiau aš siekiu nustatyti atitinkamas taisyklės, ištrinti iš Google domenų bazės atitinkamą informaciją dėl keliaivių domenų įrašų mes taikysime standartus, kuriuos taikėme iki šiol ir e, tie standartai susiję ir apskritai su šios sistemos veikimo būtinybė. Atsižvelgiant į laiko trūkumą, e, pasirinktinai atsakiau užduotus klausimus, 30 sekundžių ponai Butrelį dar suteiksime ir e, atsiprašome tų kolegų, kurie laukia jungtinio e, posėdžio su FAM komitetu pradžios, atsakant ponį Infeld, turiu paminėti tam tikrus sėkmės atvejus susijusius su, su, e, su finansiniu reglamento nuostatų taikymu. Dėl gairių 2012 metams žmogiškiai ištekliai yra svarbiausia sritis Kitos įdomios e, sritis galėtų būti elektroninė stebėsena. 17 e, reglamento projekto straipsnis jau buvo pakomentuotas mūsų nuomonė. Čia reikėtų išsiaiškinti papildomas e, aplinkybės. Pratesant kolegos atsakymą, noriu padėkoti ponui Hastingsui ir Botarelį duomenų apsaugos e, tarnybos atstovams. Atsiprašome už skubėjimą, tačiau turime svarstyti kitus e, mūsų darbo atvarkės klausimus. Dar kartą atsiprašome už vėlavimą, tačiau taip jau yra. Mūsų darbo atvarkė yra pakankamai e, įtempta. Ačiū, kad atvykote, buvo malonu Jūs matyti, norime pasveikinti poną Gustafsoną. How are you? We welcome Mr. Mikael Gustafsson and the members. Sveikiname su ponu Mikaeliu Gustafsenu ir FEM komiteto nariais, kurie kaip tik žengia į salę. Ir dabar jau paskutinis mūsų šiurito darbo tvarkės klausimas. Taip pat sveikinamės ir su ypatinga viešne, ponė Mirija Vasilijadu, yra ES kovos su prekyba žmonėmis koordinatorė. ES kovos su prekyba žmonėmis koordinatorė pristatys pranešimą savo ir dabar, pane Gustafsonai, jums žodis. Ačiū už suteiktą žodį, ačiū už tai, kad galime šiandieną surinkti jungtinį posėdį. Ir manau, kad labai džiugu paminėti sėkmę pasiektas kovos prekyba žmonėmis direktyvos srityje. Sveikinuosi taip pat ir su ponu pirmininku Lopes Aguilar. Džiugu, kad puikiai bendradarbiauja abu komitetai ir gerai padirbėjote šio dosie. Moterų ir lygių galimybių. Uh, užtikrin... Moterų teisų ir lygių galimybių komitetas uh, tikrai uh, labai rūpinasi šią sritimi ir tikisi ateityje matyti komisijos aiškius pasiūlymus dėl to, ką jie ketina nuveikti smurto šeimoje, kovos su smurtu šeimoje srityje. Ir mes būtinai atidžiai stebėsime ir testinį darbą šiais aspektais. Labai įdomu bus išgirsti taip pat ir koordinatorių pasisakymus. Man atrodo, Aš kaip švedas galiu pasakyti, jog mūsų šalyje yra puikių teisės aktų. lygių galimybių e, užtikrinimo srityje. Ir bus įdomu išgirsti apie tai, ar bus kokiu nors pasiūlymu ateityje šioje srityje ir toliau. Ačiū pirmininkui Gustafsonui, ačiū už jo įvadinį pasisakymą FEM komiteto vardu. Ir dabar žodis teikiamas poniai Mirijai Vasilija, Vasilijadu. Es kovos su priekyba žmonėmis koordinatoriai yra ir pristatys strategiją skirtą kovai su šiuo e, reiškiniu. Europos Sąjungoje. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū abiems parlamento komitetams, ačiū už parodytą susidomėjimą. Tikrai nemažas susidomėjimą šią sritimi, šio klausimu. Aš manau, kad tai parodo, jog kai yra politinės valios ir pasirežimo, tikrai galima žengti žingsnį pirmin. Ir taip ir yra pažangos pasiekėme per praėjusius 7-8 mėnesius nuo praėjusio rugsėjo, kai paskutinį kartą čia lankiausi nemažai. Ir dabar norėčiau papasakoti apie tai, ką stengiausi nuveikti e, dėl aspektų susijusių su suderinimu, nuoseklumo užtikrinimu. Ir taip pat paminėsiu be abejo ir vakar patvirtintą pasiūlymą. Pirmiausiai, priminsiu tai, kad tai, apie ką šiandieną kalbame, yra šio laikinės e, vergystės formos. Ir tai yra labai širkštus žmogaus teisų pažeidimas, jeigu ne pats širkščiausias. Tarptautinė darbo organizacija šių metų birželį pateikė duomenis apie 2002-2011 metų laikotarpį. Ir štai kokie yra skaičiai priverstinio darbo aukos, įskaitant ir seksualinį išnaudojimą, sudarė 20. 20,9 milijono žmonių pasaulyje. Ir tai tikrai gazdinantis skaičiai. Ir reformų be abejo šios rytyje reikia kovo, kovos su prekyba žmonėmis rytyje, tačiau jos um, stringa. Reikia kovoti su, su priverstiniu darbu, su, su neteisėtų žmonių gabenimu neteisėtų darbų ir taip toliau ir panašiai. Tų reiškinių, su kuriais kovoti, e, tik daugėja. Per praėjusius pusantrų metų, kai, nuo to laiko, kai įsigaliojo es direktyva, nuo tada, kai e, buvo įsteigtas ir e, postas, kuriame dabar esu, situacija šiek tiek keitėsi. Vakar buvo patvirtintas vienas pasiūlymas, kuriame yra įtvirtintas e, labai aiškus principinis požiūris dėl žmogaus teisų užtikrinimo, dėl veiksmų numatytų. Ir ten yra penki prioritetai įvardyti, kuriais bandoma atspindėti poreikį labiau suderinti veiksmus. Pirmasis prioritetas yra e, prekybos žmonėmis prevencija, mažinimas paklausos e, būtinai taip pat. Antras punktas yra pagalba aukoms. Trečias e, kova su e, prekybos žmonėmis e, e, organizuotais ar nelegaliai žmonių gabentais. E, ir taip pat reakcija į šiuos veiksmus. Visi šie prioritetai buvo nustatyti po išsamių konsultacijų su visais suinteresuotaisiais subjektais, nevyriausybinėmis organizacijomis, valstybėmis, narėmis jų atstovais ir taip toliau ir panašiai. Taip pat buvo konsultuotasi ir su aukomis pačiomis, nes norėjome sužinoti, kas jų manimų yra svarbu ir ką reikėtų čia nuveikti. Ir visų tų konsultacijų rezultatas ir buvo tai, kad reikėtų teikti aiškę informaciją e, apie tai, kas yra daroma pagal ES teisę, bandant kovoti su priekyba žmonėmis. Norėčiau pabrėžti tai, kad strategijos rezultatas yra, jog labai daug komisijos direktoratų, komisijos tarnybų uh, yra įtraukiami į, procesis, į procesus ir kelios agentūros. Um, užimtumo, mokslinių tyrimų, informacinės visuomenės um, tarnybos yra įtrauktos taip pat uh, išorės veiksmų tarnyba. Ir tai yra daroma tam, kad būtų suderinami ištekliai ir numatyti bendri veiksmai per ateinantį penkerių metų laikotarpį. Kai ką praleisiu iš savo įvadinio pasisakymo, turėdama galvoje spaudžiantį laiką. Ir paminėsiu tai, kad yra labai svarbios partnerystės e, nevyriausybinio organizacijų ir taip pat privataus sektoriaus atstovų ar kitų suinteresuotųjų pusių partnerystės ir ką mes siūlome. Norėtumėm, kad būtų gyvendinta tai, ko prašė Europos parlamento ir šio komiteto nariai manęs praėjusiais metais. Turi būti um, įsteitos atitinkamos institucijos dirbančios tiek ES valstybėse narėse, tiek trečiosiose šalyse. Daugelis manęs praėjusiais metais klausė, kaip mes dirbame privačiame sektoriuje ar kaip su juo bendradarbiaujame. Mes pasisakome už tai, kad būtų steigiama mm, verslo mm, partnerių koalicija kovai su prekyba žmonėmis, jūs taip pat um, klausėte kitų sudėtingų klausimų ir um, strategijoje yra numatyta kai kurių punktų, pavyzdžiui, dėl duomenų rinkimo ir jau dabar pasakyti galiu, kad 2011 m. rugsėjo mėnesį buvo pradėtas bandomasis etapas mm, siekiant rinkti duomenis apie vykdytus tyrimus, um, apie aptiktus uh, ar suimtus negalių žmonių gabentojus ir kitas sferas. Ir 75 procentai registruotų aukų mm, e, valstybėse narėse patyrė seksualinį išnaudojimą arba um, tapo prekybos su žmonėmis aukomis. Tik tai 21 valstybė narė sugebėjo pateikti duomenis išskirstytus pagal lytį. Nuo 2008 iki 2010 metų padidėjo um, moterų aukų skaičius, dabar jų yra 79 procentai, o 2008 metais buvo 70 procentų. Taigi to, tokią veiklą šiuo metu vykdo Eurostatas ir vidaus reikalų generalinis direktoratas. Mm Taip pat strategija numatyta remti projektus, kuriais yra gerinamas informatumas ir yra kalbama taip pat ir apie um, internetą. Bandome identifikuoti ar aiškiau apibriežti interneto e, vaidmenį, kuris yra pasitelkiamas organizuojant prekybą žmonėmis. Ir apie šios dalykus yra kalbama strategijoje. Mes ketiname pagal septintą pagrindų programą mokslinį trimų direktorato rengiamą organizuoti kampaniją dėl paklausos mažinimo ir stengtis labiau suprasti šio reiškinio kilimo priežastis ir atsižvelgti 2009 metų direktyvos nuostatas. Be abejo, tikiuosi jūsų paramos įgyvendinant strategijoje numatytus veiksmus. Dėl to, kiek tai susijęs su valstybėmis narėmis, čia vėl dar dalį savo užrašų praleisiu. Bet būtinai norėčiau pasakyti, kad tiek formuojant strategiją, tiek apskritai dirbdama per pastarosius pusantrų metų stengiausi užkirsti kelią mm, įvairaus požiūrio reiškimui šioje srityje, nes aš norėčiau, kad visų institucijų, visų suinteresuotų subjektų mm, pozicija būtų vienoda, kad būtų kalbama vienu balsu. Dabar yra tarpdisciplininė grupė įsteigta, kurioje dalyvauja 17 komisijos tarnybų ir ten yra aptariama mūsų veikla kovos su prekyba žmonėmis srityje. Tai yra keli direktoratai, kurių visų neminėsiu. Galbūt žinote, kad per praėjusius kelis mėnesius ar per praėjusią kovos su priekyba žmonėmis dieną buvo paskelbta apie komisijos iniciatyvą, kurioje yra teigiama, jog yra aiškus pasiryžimas derinti nuosekliai veiksmus įvairių agentūrų, mm, kurios dirba vidaus reikalų srityje. Ir strategijoje dar kaip tik konkrečiai ir užsimenama ir apie šią iniciatyvą. Direktyvą taip pat būtinai turiu paminėti, nes e, būtent direktyva yra paremta ši strategija. Mažiau negu metai laiko skirtai gyvendinimui valstybėse narėse. Ir norint palengvinti tą darbą, komisija parengė neformalią ryšių palaikymo grupę, kurią galima kreiptis įvairiais klausimais, organizuojame diskusijas taip pat ir Bruselėje dėl to, kaip geriau įgyvendinti įvairius direktyvos straipsnius. Vienas iš jų yra, pažiūrėjau, nacionalinių e, atsakingų asmenų e, skirimo tvarka, geresnis informacijos pateikimas. Dar porą minučių man skiriate. Tai aš trumpai paminėsiu tai, kad negalime pamiršti ir išorinio lygmens, sprendžiančios klausimus, taip pat nepamiršti judumo aspekto, migracijos srautų. Nebesiplėsiu apie visus šios dalykus, mielai atsakysiu į klausimus šios ryties, jeigu trieste. Taip pat rengėme dokumentą, apie, kuriame plačiai kalbama apie išorinį kovos su priekyba žmonėmis lygmenį ir tikimės iki metų pabaigos numatyti prioritetinės šalis, su kuriomis reikėtų dirbti ES ir sudaryti įvairius susitarimus ar um, bendrų veiksmų programas. Taigi ties tuo dirbame, dabar formuluojame kriterijus, pagal kuriuos atrinksime tas trečiasias šalis. Ir dar trumpai pabaigoje keletą žodžių dėl finansavimo. Norėtumėm surinkti visus duomenis dėl to, kad paaiškėtų, kurie generaliniai direktoratai, kiek išteklių skyrė kovai su prekyba žmonėmis. Žinome, kad jau daugiau negu dešimt komisijos tarnybų finansavo atitinkamus projektus. Džiugu, kad apie visą tai galima rasti informaciją komisijos tinklapė, tinklapyje. Bet reikia suprasti ir, ką visą tai reiškia strategijos vienas iš tikslų yra užtikrinti nuoseklę suderintą mm, politiką ir suformuoti aiškius tikslus, kad būtų galima įvertinti, kaip dirbama, ar dirbama veiksmingai, ar tinkamai panaudojami ištekliai. Jau minėjau septintąją mokslinių trimų pagrindų programą, kurios, kuri mm, bus pradėta taikyti, man atrodo, šią, šių metų Liepą. Ir, aišku, ir ASIC programą reikėtų paminėti, jai yra skirta 5 milijonai eurų, toks biudžetas, prasidės ji šią vasarą. Ir čia yra e, kalbama apie vadinamasis 4P. Atitinkamas tinklapis, e, tikimės, tinkamai atspindės visą tai, ką mes siekiame numatyti. Ačiū ponė Vasiliadų už tai, kad pristatėte ir strategiją ir kad pasirengę esate bendradarbiauti e, su Libe ir FEM komitetais. Aš taip pat, sako pirmininkas, e, norėčiau padėkoti vertėjams, kurie Gal dar pasiliks su mumis keletą minučių, kad mes galėtume pabaigti savo diskusijas. Aš norėčiau paprašyti dabar jūs apsiriboti, kalbančių vieną minutę. Ir galite užduoti klausimus ir dar išgirsime atsakymus. Taigi dabar ponė Bauer. Ačiū. Pirmasis klausimas. Kada ir kur bus galima susipažinti su jūsų strategija, nes būtų tikrai paprasčiau diskutuoti, jeigu mes jau dabar galėtume su ja susipažinti. Taip supratau, kad ta strategija buvo patvirtinta vakar. Ir dar papildomas klausimas. Ar jūs numatote keisti dabartinę leidimo gyventi direktyvą. Ir paskutinis klausimas. Tiesą sakant, turiu daug klausimų, bet vienas svarbiausių būtų toks. Ar mes galėtume tikėtis kažko panašaus į šią ataskaitą, kurią parengė Junktinių Amerikos valstybės? Valstijų departamentas atsakingas už um, kovą su priekybės žmonėmis. Ir kaip um, paaiškinti tą faktą, kad uh, skirtingų valstybių narių um, statusas skiriasi. Ačiū už jūsų puikiai atliktą darbą. Džiaugiuosi, kad atvykote. Jūsų išvalgos tikrai buvo inspiruojančios ir tikiuosi savo pradėtus darbus galėsite tęsti. Kalbant apie ES strategijos kovai su prekyba žmonėmis pristatymu, paklausti, ponė Bauer buvo pranešėja rengiant visus teisės aktus kovo su prekyba žmonėmis ir remiantis jungtinių tautų statistikos duomenimis 66 procentai seksualinio išnaudojimo atveju susijusi, susijusi su prekyba žmonėmis, taip pat darbas namų ūkiuose. 90 procentų prekybos žmonėmis aukos yra moteris ir vaikai. Prekyba žmonėmis susijusi taip pat su atitinkamais e, lyties aspektais. tvirtinant kovos su prievartiniu darbu priemonės, svarbu taip pat įgyvendinti prekybo, kovos su prekyba žmonėmis strategiją. Reikia galvoti apie tai, kaip mažinti atitinkamą paklausą ir komisija bei valstybės narės čia neturėtų dvėjoti imdamosi ryštingų veiksmų. Labai džiaugiuosi, kad yra kaupiama atitinkama informacija, kurią galima pasinaudoti, rengiant pranešimus kovos su prekybo žmonėmis. Ponas Argentinė dabar kalbės. Thank you, Chair. Um... Ačiū pirmininkė. Jūs patikėte visą sąrašą įvairių um, prekybos žmonėmis formų, minėti seksualinį išnaudojimą, um, mm, prekybę žmonėmis su tikslu prekiauti organais ir panašiai. Uh, Aš norėčiau dar pakalbėti apie vieną formą, būtent išpirkos reikalavimą, nes iš tikrųjų vis daugiau tokių atvejų, pavyzdžiui, seniausia dykuma Egipte, ten tokių atvejų labai daug, aišku, tai ne ES teritorija, bet vis tiek turime um, prisimti tam tikrą atsakomybę. Yra daug atvejų, kada yra grobimi žmonės reikalaujama telefonu išpirkos. Taip e, yra praeitie atsitikę ir su pabėgėliais iš Somalijos, Sinajos dykumoje, galbūt jie pakeliu į Izraelį, savo norų patenka į tą dykumos teritoriją, bet e, jie yra pagrobėmi arba jie grobėmi pabėgėlių stovyklose ir vėliau iš jų artimųjų prašoma išpirkos, priekiaujama organais stambių mastų ir neaišku, kur e, keliauja, kur patenka tie organai, gali būti, kad ir Europos teisėtose struktūrose galiausiai e, tie organai atsiranda. Taigi, kokia jūsų nuomonė apie šią priekybos formą yra ir yra atitinkamų tyrimų? susijusi su tuo, būtent kur patenka tie organai, kurie e, m, mm, išimami iš pagruptų seniaus dykumoje asmenų. Pone Nedelčiava, ačiū, aš norėčiau padėkoti poniai Vasilijadu. La stratégie. Trois questions. La première porte sur la dimension externe de la. Sveikinu su jūsų padaryta pažanga ir turiu keletą klausimų. Pirmiausia, išorės veiksmai, kaip ketinate stiprinti bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis, ypač artimiausiomis kaiminėmis. Jūs kalbėjote apie šalių sąrašą, kaip tas sąrašas sudarytas. Antras klausimas, kalbant apie strategiją, kaip komisija ketina išmatuoti pažangą remdamasi konkrečiais rodikliais. Ir trečias klausimas, ar komisija ketina nubrėžti tam tikrus tikslus valstybėms narėms, konkrečius pamatuojamus tik, tikslus. Ir galiausiai kalbant apie prevenciją, kokios konkrečios priemonės ES lygmenių gali būti užtikrintos. Ar gali būti organizuotos informacijos didinimo kampanijos, pavyzdžiui, mokyklose ir panašiai? Boskurt. Ačiū pirmininkė. Viena pastaba. Jūs įvardijote labiausiai neraminančią problemą ir tą problemą turėtume išsameu aptarti, bet galbūt kitą kartą galėtume surenkti išsamesnę diskusiją. Pirmiausia, norėčiau poniai Vasilijado pasakyti, kad mano nuomonė strategija labai gera, jos labai reikia. Turime spręsti aktyviai priekybo žmonėmis klausimą ir ačiū, kad atsižvelgėte į mano pasiūlymą dėl NVO, ES platformos jūsų strategijoje, nes tikrai yra daug um, tokių atvejų, kai būtent nevyriausybinės organizacijos užmesga pirmosius ryšius su aukomis. Taigi svarbu, kad NVO dalyvautų. dalyvautų. Na, taip pat, aišku, mm, yra veiksmų, kurie būtinai turi būti atlikti, kurie susiję su teisėsauga, džiaugiuosi pasiūlymais šioje srityje. Ir turiu trejata klausimų. Yra nemažai pasiūlymų dėl gairių, suprantu kad reikia gairių, suprantu ir Europos komisijos poziciją šio klausimu ir jūsų kaip koordinatorės poziciją. Uh, Tačiau, aišku, jūs labai priklausote nuo valstybių narių geros valios. Gairės yra gairės. Jos gairės, jos neprivalomas, nebūtinai bus įmamas į konkrečių veiksmų. Tai kaip komisija ketina, kokiu veiksmu elgti, imtis šiuo požiūriu, ko pasigendu ryšim su direktyva, tai būtent nekalbama apie lėšų susigražinimą, kurios buvo. Mm, gautos iš nusikalstamos veiklos ir kaip tas lėšas būtų galima panaudoti, e, padedant aukoms. Galbūt apie tai galėtumėte daugiau pakalbėti. Ir paskutinis mano klausimas vėl prisimenant valstybių narių gerą valią, ar jūs ketinate surenkti galbūt konferencija, kurioje dalyvautų valstybių narių atstovai, taip pat ir parlamento nariai ir kad būtų ten aptarta, kokiu veiksmu valstybės narės ketina imtis. Pone Luočiak, ir kalbėkite trumpai, nes taip suprantu, kad vertėjai dabar jau gali bet kuriuo metu išeiti ir tada kalbėsime tik angliškai. Taip, aš kalbėsiu e, trumpai. Ačiū už šią puikią strategiją. Labai daug klausimų jie atsispindi, kurie mums aktualūs, mums parlamentui. Ir jūs vadinate daiktus jų tikraisiais vardais. Sakote, kad kalbama apie vergovę. Taip pat e, man kelia didžiulį nerimą jūsų pateikti skaičiai, e, kad Prekybos moterėmis apimtis išaugo nuo 2008 metų. Ir aš turiu klausimą. Aš esu iš Austrijos ir mm, nesenas e, tikrai baisus atvejis, e, kada buvo išteisinti nusikalteliai ir tiesiog juokėsi teisme, tai tarsi antausis teisės saugos sistemai. Tai kaip jūs galėtumėte užtikrinti tinkamą teisėsaugos vaidmenį, nes iš tikrųjų e, svarbus teisėsaugos institucijų, kaip ir nevyriausybinio organizacijų ir kitų organizacijų vaidmuo. Ir kitas klausimas, kaip užtikrinti, kad vyriausybės tikrai imsis konkrečių veiksmų ir juos finansuos. Reikia įtraukti vyriausybės. Svarbu e, surenkti mm, tokią visuotinę konferenciją, kurioje dalyvaus vyriausybių nariai ir parlamento nariai. E, kokios būtų, kokie būtų jūsų pasiūlymai šioje srityje? Pone Korasa Bilt, aš taip pat norėčiau pritarti jūsų iniciatyvoms ir e, aš norėčiau atkreipti ypatingą dėmesį į um, vaikus tam pačius aukomis. Neseniai gavau pranešimus apie prievartą patiriančias moteris, kurios gyvena tokiuose mm, prieglušių centruose jos ten pagimdo vaikus, kurie vėliau iš jų atimami. Aš esu pasirengusi pateikti daugiau informacijos. Jeigu norėtumėte, aš taip pat pritariu penkiems prioritetams išdėstytiems jūsų dokumente ir galbūt jūs galėtumėte daryti didesnį spaudimą valstybėms narėms, kad jos įgyvendintų direktyvą. Ačiū ir ačiū iš anksto poniai Vasilijadu. Manau, kad jie tikrai stengsis atsakyti labai trumpai, nes taip skubame šiandien visą dieną. Um, and... Sustengsiu atsakyti visus klausimus, jeigu atsakymai bus trumpi, tai nereiškia, kad uh, bandau išvengti atsakymų, galėtume, jeigu reikės raštu bendrauti arba mm, asmeniškai galėsit manęs paklausti. Dėl 2004 direktyvos 10 spalį buvo pristatyta e, jos įgyvendinimo padėtis. ES ne visos valstybės narės pilnai perkelė direktyvos nuostatas e, ir dabar e, nuspręsta